So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, sveiki susirinkę į e, šį užimtumo ir socialinių reikalų komiteto posėdį. Visų pirma, norėčiau e, pasveikinti komisijos narę Marijan Taisą. Ja pasikvietėme tam, kad galėtumėm padiskutuoti. Mm, pagal trečią darbo tvarkės klausimą vykstant struktūriniam dialogui Galime aptarti šių metų darbo programą ir kitų metų darbo programą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad šį kartą šioms diskusijoms galime skirti daugiau laiko, negu kad paprastai e, skiriame e, diskusijoms su komisarais. Taigi tikrai manau, kad šį kartą užteks laiko išsamei padiskutuoti. E, visų pirma, šios dienos darbų tvarkė, ko gero ją galime patvirtinti, neturiu ką pridurti prie šios darbo atvarkės. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad šiandien galite kalbėti visomis kalbomis išskyrus e, suomių, kruatų ir gėlų. Marita Ulfskok šiandien atsivedė dešimt svečių. Jie yra iš Švedijos profsąjungos, sako. Taigi, e, sveiki pas mus atvykę. Taip pat norėčiau Jūs trumpai informuoti apie paskutinę darbo grupę, e, kuris buvo skirta Graikijai. Mes e, daug diskutavome. Kovo 15 dieną buvo aptarinėjama pensijų reforma Graikijoje. Gavome e, informacijos apie tai, taip pat daug kalbėjome apie jaunimo nedarbą ir nelegalų darbą Graikijoje. Na ir logiška, kad buvo iškeltas ir pabėgėlių klausimas. Buvo kalbėta apie tai, ką galėtų padaryti e, komisija, kad padėtų Graikijai. Mes daug kalbėjome apie pensijų reformą ir e, nusprendėme, kad reikia dar vieno darbo grupės posėdžio, jis turėjo įvykti praėjusią savaitę. Kolegos iš Graikijos e, mus informavo, kad e, jiems būtų parankiau tą susitikimą atidėti, nes jie dabar intensyviai ruošiasi diskusijoms euro grupėje dėl tolimesnių veiksmų. Ir Dėl to e, apie tą e, darbo grupės posėdį pakalbėsime ketvirtadienį per koordinatorių posėdį. Taip pat nusintame e, delegaciją į Slovakiją, nes ten netrukus įvyks prezidento rinkimai. Buvo daug diskutuota su socialiniu ir darbo reikalų, šeimos, Europos bei socialinių reikalų ministrais. Mes sustikome ir su socialiniais partneriais bei pilietinių organizacijų atstovais. Ir taip pat e, susipažinome su pirmininkausiančios Slovakijos tikslais. Toliau TDO kampanija dėl kovos su vergove protokolo ratifikavimui. Noriu Jūs informuoti, kad šiandien 18.30 antrajame e, aukšte įvyks e, mūsų komiteto organizuojamas renginys, kur ir, irgi bus kalbama apie TDO protokolo ratifikavimą. Ir valstybės narės bus raginamos pasirašyti tą protokolą, kuris skirtas kovai su vergove. Prašyčiau e, kvieščiau jūs irgi dalyvauti tame renginyje. Gegužės 30 vyks kitas mūsų posėdis, jis prasidės 15 valandą, nelabai įprastas laikas. Nuo 17 valandos vyks balsavimas. Tai padės geriau suderinti mūsų darbus galėsime geriau pasinaudoti ir vertėjais. Mūsų posėdis truks nuo 15.30 iki 19.30. Na, o visa kita darbo tvarkė lieka taip, kaip yra išspausdinta, niekas nepasikeičia. Tai tiek pranešimų iš mano pusės. Dabar pereikime prie trečio darbo tvarkės klausimo. Vyksta struktūrinis dialogas su komisija. Noriu pasveikinti komisijos narę Marian Tyson. Pradėkime diskusiją. Visų pirma, suteiksiu žodį poniai Tyson, paskui šešėliniams pranešėjams, o paskui ir kitiems komiteto nariams. Marian Tyson, prašom, žodis jums. Much, uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Kai aš pristačiau komisijos darbo programą 2016 metams per struktūrinį dialogą lapkričio mėnesį, aš išvardėjau visus iššūkius, su kuriais susiduria Europa. Akivaizdu, kad viskas klostėsi ne kaip įprasta ir mums reikėjo glūdžiai bendradarbiauti, kad gautume reikiamų rezultatų. Nuo tada mes daug pasiekime, parengėme rekomendacijas, pagal kurias reikia kovoti su ilgalaikiu neužimtumu ir gražinti tuos asmenys į darbo rinką ir kartu su jūsų sunkiu darbu mes sugebėjome užbaigti darybas ir sukurti nedeklaruojamo e, darbo platformą ir taip pat e, sukurti eures. Noriu dar kartą padėkoti pranešėjai Pirinskiai Becker už jų atsidėjimą šiems klausimams. Bet mes neužmiksime ant laurų. Nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio mūsų sąjunga ir vieningumas nekartą susidūrė su krizėmis tiek terorizmu, tiek pabėgėlių krize ir dėja dar kartą terorizmo krize. Visa tai tikrina mūsų pagrindinės vertybės ir mūsų visuomenės stiprybę. Tačiau tai taip pat mums primena, kaip svarbu yra skatinti tas bendras vertybės ir jų laikymasi. Dabar norėčiau aptarti pagrindinius klausimus, dėl kurių reikės padirbėti. Visų pirma, socialinių teisų sritis. Kovo 8 dieną šiais metais plenarinėje sesijoje buvo pristatytas socialinių teisų ramstis. Socialinės rinkos ekonomika yra tai, kas iššūkia daugelio pavydą ir tai užtikrina pusiausvyrą tarp ekonomikos ir tarp socialinės apsaugos. Geresnė, geresnė ekonominiai rezultatai taip pat užtikrina geresnę gyvenimo kokybę visiems Europos piliečiams. Būtent ta pusiausvyrą visuomet buvo būdinga mūsų brangiam Europos socialiniam modeliui. Tas modelis labai prisidėjo prie mūsų visuomenių klėstėjimo. Tai yra esminis mūsų augimo aspektas, kuris padeda kovoti su neligybė ir socialiniais trūkumais. Tai atveria galimybės visiems. Taip pat tai veikia kaip ekonominis stabilizatorius ir buferis. Visgi negalime ignoruoti, kad dabar susidurime su nauja ekonomika ir nauja visuomenė, kuri yra pagrįsta globalizacija, skaitmenizavimu ir naujais verslo modeliais. Atėjo laikas, kai būtina atvirai padiskutuoti apie tai, ar Europos socialinis modelis vis dar atitinka savo tikslą. Turime užduoti klausimą, ar mūsų socialinė politika iš tiesų padeda piliečiams ar jie yra apsaugoti nuo rizikos, ar jie turi pakankamai galių, kad įgyvendintų savo potencialą darbo rinkoje, ar jie gali aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Atsakydami į tuos klausimus, mes privalome nepamiršti, kad turime didinti konkurencingumą ir stiprinti savo ekonomikos atsparumą prieš sukretimus. Ypač eurozonoje tam mums reikia naujos peržiūrėtos konvergencijos. Būtent tuo ir yra grindžiamas socialinių teisių ramstis. Mes parengėme e, numatomą veiksmų planą, dabar jis yra plačiai aptariamas. Su visomis suinteresuotomis šalimis diskutuojame ir Europos lygių ir taip pat organizuojame struktūrizuotus dialogus su socialiniais partneriais. Kaip suprantu, jūs taip pat keistės nuomonėmis su panu Larsin kitą mėnesį, be to yra numatyti įvairūs renginiai visose valstybėse narėse, o komisija visuomet yra pasirengusi dalyvauti bet kuriame renginyje, kurį jūs norite organizuoti savo rinkimo apygardoje, kad mūsų žinia pasiektų visą Europą, visus jos regionus. Kolegos, diskusijos vyksta ir tarptautinėse organizacijose. Buvo kalbama apie būsimą darbą ir Davose, ir EBPO, ir tarptautinėje darbo organizacijoje. Labai svarbu, kad mes elgtumėmės nuosekliai ir apžvelgtume viską išsamei. Problemos yra bendros, tad e, ieškodami sprendimų mes tikimės ir jūsų pagalbos. Kovo 8 dieną aš taip pat e, pateikiau pasiūlymą e, dėl 96 darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūrėjimo. Aš Puikiai suprantu, kad pasiūlymas buvo per skubotas ir per nelyg plačiai užsimuojantis, kai kuriems atrodė taip, o kiti mane, kad tas pasiūlymas buvo pateiktas nepakankamai greitai. Aš e, džiaugiuosi, kad ponia Šartie ir Herijus buvo paskirti pranešėjais šiuo klausimu. Aš esu įsitikinusi, kad jūs atliksite labai svarbu vaidmenį, kai ateis laikas aptarti šį pasiūlymą parlamente. Kaip žinote, Komisija gavo 14 nacionalinių parlamentų nuomonių. 22 iš 56 balsų buvo pateikti ir tai reiškia, kad geltonosios kortelės riba, tas 19 minimumas buvo peržengtas. Taigi, Mums labai svarbu išlaikyti ir piliečių, ir verslo paramą vidaus rinkoje. Mes privalome ir toliau užtikrinti laisvą asmenų judėjimą, vadovaudomėsi taisyklėmis, kurios yra aiškios, visiems suprantamos ir tinkamai įgyvendinamos vietoje. Aš tikiu, kad mūsų pasiūlyme yra užtikrinta pusiausvėra ir kad yra atsižvelgiama į subsidiarumo principą. Bet kuriuo atveju mes būtinai ateičiai įvertinsime parlamento nuomonę. Dabar mes na, gavome parengtus pranešimus, buvo pateiktos pastabos, jos yra itin įvairios. Savame suprantame, mes kartu tarsimės, kaip toliau komisija turėtų elgtis. Toliau kągi mes darome dėl žmonių su negale ir dėl e, jiems skirto pakto. Praėjusiu metu lapkričio mėnesį buvo pranešta apie pasiūlymą e, dėl e, prieinamumo aktų. Nuo to laiko mes padarėme didžiulę pažangą socialinių klausimų darbo grupėje, pirmininkaujant Niderlandams. Kol kas dar valstybės narės neprieėmė bendros pozicijos, tačiau uh, po politinio susitarimo dėl komisijos patiktos direktyvos, dėl prieigos e, neįgaliesiams, aš esu įsitikinusi, kad tarybos metu ministrai padarys viską, kad būtų susitarta ir dėl prieinamumo akto. Svarbu, kad užimtumo komitetas ir toliau aktyviai dalyvautų diskusijose šiuo klausimu. Jūs rengėte pranešimą šioje srityje, tad Mes ir toliau laukiame diskusijų ir esame pasirengę pateikti tolesnius paaiškinimus. Kalbant apie žmonės su negale, Helga Stevens čia parengė pranešimą savo iniciatyvą. Čia yra remiamas Junktinių tautų konvencija skirta žmonėms su negale. Ir skiriamas ypatingas dėmesys UNPCRT komitetui. Mes dabar rengiame pažangos ataskaitą apie Europos strategiją. Tam pasirinkimui reikia papildomo laiko, kadangi gavome labai daug atsakymų viešųjų konsultacijų metu. Gavome daugiau nei tūkstantį atsakymų ir dauguma iš jų yra gauti žmonių su negale. Taip pat turime peržiūrėti ir profesinės sveikatos teisės aktus. Kaip žinote, labai daug darbo atlikome karcinogenų ir mutagenų analizės srityje. Komisija yra įsipareigojusi sukurti stiprią socialinę Europą. Mes praėjusiais metais pažadėjome e, sutvirtinti 2004 metų direktyvą dėl karcinogenų ir mutagenų, o Gegužės 13 dieną mes įvykdėme savo pažadą ir pasiūlėme pakeitimus tai direktyvai, kad būtų apribotas 13 cheminių medžiagų naudojimas darbo vietose. Visos tos ribinės vertės reiškia, kad bus mažiau vėžio atveju dėl profesijos, o juk tai labai veikia visuomenę ir šeimą. O norėčiau pabrėžti, kad e, taip pat mes dirbame su e, Kristalinu Atsilika ir komisija siūlė įtraukti tai į direktyvą kaip e, proceso metu sukūriama medžiaga, tai yra tokios dulkės. Kai kurios įmonės gerai stebi šio chemikalo koncentraciją ore E, turi ir sustarimus su socialiniais partneriais, bet visgi e, labai dažnai tai sukuria įvairias e, plaučių ligas ir taip pat vėžio atvejus dėl profesinės veiklos. Taigi, mes čia norime įtraukti ir statybų sektorių, kadangi būtent ten dirba 70 procentų visų asmenų, kurie susiduria su kristalinu atsilika. Galiu pažadėti, kad komisijos darbas čia nesustos. Mes vertinsime naują iškylančią riziką ateityje ir visuomet atnaujinsime atitinkamai savo teisės aktus. Mūsų darbuotojų sveikata yra pats svarbiausias kasdienis prioritetas. Toliau e, pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. E, čia taip pat kalbame apie e, priežiūrą teikiančius asmenys ir tėvus. Pane Marena čia labai gerai padirbėjo. Šį rytą keitėtės nuomonėmis su mano tarnyba ir Teisingumo generaliniu direktoratu. Tai buvo ir moterų komiteto bendras posėdis ir aš džiaugiuosi jūsų įnašu į šią sritį. Pane Blinkevičiūtė Ir e, pane Zanuka yra pranešėjus ir aš labai linkiu Jums sėkmės užbaigiant šį darbą. Kaip žinote, ši nauja iniciatyva e, numato, kad reikia atsimti pasiūlymą dėl motinystės atostogų direktyvos. Aš žinau, kad ši direktyva jums buvo labai svarbi, tačiau, manau, jūs pritarsite man, kad blokuojamas pasiūlymas be jokių šansų priimti direktyvą visai neprisidėjo prie palankesnės situacijos ir nepagelbėjo dirbantiems tevams. Dabar mes numatome pateikti platesnę iniciatyvą, kurioje bus atsižvelgiama į šeimos poreikius šiandieną ir taip pat bus išlaikytas ankstesnės direktyvos tikslas, tai yra šalinti kliūtis e, dirbantiems tevams, tiek moteriams, tiek vyrams rūpintis e, vaikais. Ir aš čia kalbu ir apie tėvus, ir apie globėjus, ne vien tik tai e, gimdytojus. Brangus kolegos, parlamento nariai, kaip aš sakiau savo įžangoje, besitėsianti pabėgėlių krizė sukėlė daug sunkumų Europos Sąjungai. Mes privalome pasirūpinti pabėgėlių poreikiais ir taip pat užtikrinti jų aktyvų dalyvavimą priimančioje šalyje, jie turi įsitraukti į darbo rinką ir visuomenę. Integracija e, be abejo yra valstybių narių kompetencija, tačiau čia mes taip pat e, privalome atlikti svarbų vaidmenį ir teikti paramą bei paskatas valstybėms narėms imtis veiksmų. Pavyzdžiui, e, galime skatinti keitimąsi gerąją praktiką, kad būtų uh, užtikrintas ankstyvas integravimas ir kad būtų pasinaudota esamais ES fondais. ES fondas jau investuoja į įvairius sėkmingus integracijos projektus Europoje. Mes siekiame palengvinti integraciją į darbo rinką ir dėl to labai svarbu yra užtikrinti kalbos pamokas, švietimą, ypač vaikams ir taip pat profesinį mokymą nemažiau svarbu yra užtikrinti tų asmenų įgūdžių e, pripažinimą ir užtikrinti jiems e, patekimą į darbo rinką. Pabėgėliai turi pačių įvairiausių įgūdžių, kurie gali prisidėti prie mūsų ekonomikos. E, bus numatyta taip pat darbo atvarkė, kaip užtikrinti skaidrumą dėl trečiųjų šalių piliečių kvalifikacijų. Mes žinome, kad e, tų asmenų neintegravimas į darbo rinką ir e, visuomenę kainuotų e, tikrai kur kas brangiau negu tos investicijos, kurias dabar turime skirti. Tad mes privalome ieškoti tinkamo atsako. Galime susidurti su iššūkiais, bet tuo pačiu tai yra didžiulė galimybė, jei tik tai mes elgsime teisingai. Ponios ir ponai, kolegos. Aš dabar neišsiplėsiu apie e, ketvirtąją įgūdžių darbotvarkę. E, jau e, prieš porą mėnesių pristačiau visą tai. Taip pat išsamei apie Europos semestrą nekalbėsiu. Mes užbaigėme darbą praėjusią savaitę, buvo patvirtintos šalims skirtos rekomendacijos. Taip pat Moskovici ir Dobrovski pristatys paketą jums virželio 14 dieną, taigi po trijų savaičių. Noriu, baigdama pasakyti, kad komisija norėjo atnaujintos partnerystės su socialiniais partneriais ir ES institucijomis. Po vienerių metų komisija, taryba, Europos parlamentas ir socialiniai partneriai susitarė dėl naujos pradžios ir naujų konkrečių veiksmų. Mes pradėjome pirmasias konsultacijas su socialiniais partneriais, kaip tai yra numatyta pagal 153 ES veikimo sutarties, sutarties straipsnį. Taip pat kalbėsime apie pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. E, taip pat išlaikysime įsipareigomus dėl socialinio dialogo. Kaip sakė pirmininkas Junkeris, e, socialinė rinkos ekonomika gali veikti tik tai tokiu atveju, jei socialinis dialogas bus išties stiprus. Pane pirmininkė, garbingi nariai, aš baigiu savo pasisakymą. Pirmininkas Junkeris pažadėjo, kad ši komisija veiks labai daug svarbiose sritise ir tai yra tos sritis, kurios jums taip pat aktualios, jos iš ties svarbios. Mes privalome susigražinti savo piliečių pasitikėjimą ir garantuoti apčiuopiamus rezultatus. Tam mums reikia jūsų paramos, kad mes galėtume vykdyti savo iniciatyvas. Aš nekontraudama laukiu tolesnio bendradarbiavimo su jumis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Frau Kommissarin, recht herzlichen Dank. Gerbiama komisarė, labai ačiū. Dabar pradėsime diskusiją. Visų pirma, žodis koordinatoriams ir koordinatoriams. Tai bus pirmas diskusijų etapas. Tomas man, prašom. Labai ačiū. Gerbiama komisarė. Na, akivaizdu, kuria linkme turi judėti Europos Sąjunga tam, kad užtikrintų uh, žmonių socialinės teisės. Mes uh, uh, valstybėse narėse jau turime skirtingos patirties dėl pabėgėlių integracijos. Vieni jų visai neintegruoja, sako, kad ir kitos valstybės narės taip turėtų elgtis. Kai kas sako, kad jeigu finansuosime pabėgėlius, tai nukentės kitas skurdžiai e, gyvenantys žmonės. Mes turime rasti tinkamą pusiausvyrą su pabėgėliais, turime elgtis humaniškai, negalime jų palikti likimo valiai. Reikia išsaugoti jų žmogišką orumą. Antra vertus, mes turime piliečiams parodyti, kad dėl to nenukentės socialinė politika. Valstybėse narėse yra ir tokių pasiūlymų, e, kur E, sakoma, kad e, reikėtų visur suvienodinti e, pašalpas, bet tai būtų neteisingas požiūris. Žmonės turi jaustis, kad jie nepalikti likimo valiai. Reikia tokių svarbių priemonių kaip jaunimo garantija, vaikų garantija. Jos turėtų būti taikomos. Jeigu mes padėsime pabėgėliams, tai nereiškia, kad turės nukentėti mūsų piliečiai. Juk ir turime ir bedarbių, ir neįgaliųjų žmonių. Taigi labai svarbu, kad jie dėl to nenukentėtų. Toliau antroji pastaba. Kai kas iš mūsų nu, buvome nuvykę į Silikon Ventį atsiprašau, į Silicio slėnį. Ir e, jie sakė, kad jeigu mes e, e, neskubėsime į priekį, liksime vietoje. Buvome nuvykę ir į Berkelį universitetą, diskutavome su profesoriais ir studentais. Ir tuomet kai kas vajojo, kad kaip būtų gerai, jeigu ir Europoje būtų toks socialinis modelis. Mes turėtumėm siekti e, socialinio modelio. Bet e, valstybės narės turi skirtingus socialinius modelius ir tai yra mūsų ypatybė. Toliau dėl pabėgėlių. Svarbu, kad pabėgėliai ne tik išmoktų to šalies, kuri juos priema kalbą, bet ir perimtų to šalies vertybės. Uh, kokios vertybės mus formuoja. Kasinėme gyvenime mes galbūt apie tai net nesusimastome. Jeigu pabėgėlis atvyksta į naują šalį, jis po truputį turėtų išmokti, kokia yra šalies struktūra, kaip ji funkcionuoja, kaip ji veikia. Mes turime ko pasiūlyti pabėgėliams. Ir pabėgėliai turi išmokti, kokios yra mūsų vertybės, bet galbūt paskui jie turėtų vis dėlto grįžti atgal į savo šalį. Galbūt komisija apie tai irgi galėtų pagalvoti. Beje, Marijana jau užsakė labai svarbių ir įdomių pastabų. Ačiū. Toliau Santa Francijos vardu Marija Žuau Rodrygės. Dėkoju pirmininkė. Man labai malonu kreiptis į komisijos narę, ne tik kaip šio komiteto pilnateisiai nariai, bet taip pat kaip ir pranešėjai, kuri rengia pranešimą apie Europos socialinių teisų ramstį. Gerbiama komisijos narė, kaip jūs puikiai žinote, ES susiduria su keliomis krizėmis ir jeigu mes norime, jeigu jūs norite, norime savo užsitikrinti Europos piliečių paramą, kad socialin, tam reikalingas stipresnis socialinis matmuo. Dėl to jūsų ir mūsų darbas yra toks svarbus, kalbant apie ES ateitį. Mes labai vertiname jūsų atliekamą darbą nuo pat kadencijos pradžios kai buvo bandoma suderinti socialinius tikslus ir su ekonominiais tikslais Europos semestro procese, taip pat kai Europos iniciatyvų finansavimas buvo padidintas, taip pat kai buvo pradėtos priemonės padėti ilgalaikiams bedarbiams ir taip pat pastaruoju metu jūsų bandymas jūsų siekis pristatyti mobilumo paketą, įskaitant ir komandiruojamų darbuotojų direktyvos peržiūrą. Tai buvo išties labai svarbu žingsniai. Ir visgi mes manome, kad reikia žengti dar esmingesnius žingsnius. Dėl to tos diskusijos apie Europos socialinių teisų ramstį yra tokios svarbios. Nes mes manome, kad Dabar svarbu yra atnaujinti mūsų Europos socialinį modelį, kad būtų galima atremti naujus iššūkius, su kuriais susidurėme. Tai yra ir globalizacija, ir skaitmeninė revoliucija, ir energetinis perėjimas. Taip pat turime pasirūpinti, kad įvairūs darbuotojai galėtų gauti fundamentales bazinės socialinės teisės. Kita vertus, susidurėme ir su labai pavojingomis tendencijomis, kurios sumenkina mūsų socialinius standartus dėl bendrosios rinkos spaudimo, taip pat dėl to, kaip veikia eurozona ir dėl to reikia stabdyti tokias tendencijas, nes jos yra labai pavojingos, kalbant apie Europos socialinį modelį. Taigi mes manome, kad šis ramstis socialinių teisų ramstis turėtų būti kuriamas tokiu būdu, kad būtų galima socialinę konvergenciją sustiprinti eurozonoje. Tai yra esminis dalykas, kalbant apie Europos socialinio modelio ateitį. Taip pat kalbant ir apie, apie eurozonos ateitį, nes mes nemanome, kad eurozona gali būti išlikti tvari per ilgesnio laiko perspektyvą, jeigu ji nebus pagrįsta socialinė, stipresnė socialinė konvergencija. Tai reiškia kad šis ramstis turi būti apibrėžiamas taip, kad pirmiausia būtų parengiamas labai aiškus socialinių standartų sąrašas, kad e, tie standartai galiotų visiems darbuotojams. Mes puikiai suprantame, kad darbų pobūdis labai smarkiai keičiasi dėl, pirmiausia, skaitmeninės revoliucijos. Taip pat mums reikia susitvarkyti su senėjimo tendencijomis. Tokiu būdu, kad visa įtraukianti ir tvari būtų mūsų gerovės gerbuvio sistema prieinama visiems ES piliečiams. Tai yra antrasis iššūkis. Tai taipogi reiškia, kad geriausia gerovės sistemą išsaugoti galima didinant užimtumą. Tai yra svarbiausias mūsų sistemų uh, tvarumo veiksnys ir reikia žengti dar daugiau didinant užimtumo lygį. Tai reiškia realias pastangas atnaujinti įgūdžius, išsilavinimo, švietimo lygį, taip pat prieiga prie mokymosi visą gyvenimą, taip pat reikalinga žengti dar daugiau siekiant suderinti darbą ir asmenį gyvenimą, tam, kad vyrai ir moterys galėtų aktyviau dalyvauti darbo rinkoje. Taigi, be jokios abejonės tai yra labai sudėtingi uždaviniai parengti tokį socialinį modelį, ramstį, atnaujinti tą modelį. Ir tas ramstis turi realiai išlikti ramščiu, kuris būtų pagrystas priemonėmis, kurios būtų privalomo pobūdžio. Nes priešingų atveju tai nebus ramstis. Taip pat reikia iš naujo, iš esmės subalansuoti tai, kaip kuriama Europos pinigų sąjunga ir kaip visa Europos sąjunga e, yra plėtojama. Dėkoju. Labai ačiū. Aš norėčiau e, priminti, kad koordinatoriams skiriama tik po dvi minutės. Žin, kaip žinia, aš esu gana dosnus. Uh, bet vis dėlto nesu toks jau dosnus, kaip jūs e, daug kalbate. Toliau, pane McIntyre. And... Ačiū. Dėkoju Marian Tyson už tai, kad šiandien čia atvyko ir už tai, kad pateikė mums informacijos. Aš taip pat esu sunerimusi dėl to, kad matome, kad reikia išsaugoti, ko galima didesnį užimtumo lygį ir tam tikslui reikia pirmiausia pasirūpinti, kad mūsų MVI, kurios tiek daug darbo vietų sukuria ir toliau galėtų kurti tas darbo vietas, kad skatintume augimą ir klėstėjimą ir kad visos ES šalys galėtų konkuruoti pasaulinėje ekonomikoje. Yra kelios sritys, kurias norėčiau šiandieną pakomentuoti. Ir pirmiausia, Tai yra darbuotojų komandiravimo direktyvos tikslinė peržiūra. Komisijos narė, jūs kalbėjote apie tas pagristas nuomonės ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs įsipareigojate įvertinti tas pagristas argumentuotas nuomonės, kurias gavote, išskyrus Daniją. Šalis, kurios iškėlė geltonąją kortelę, yra visos rytų Europos šalis. Ir vienas dalykų, kuris šiuo atveju yra svarbus, mano manimo, yra tai, kad mes, jeigu norime išsaugoti vienybę tarp ES šalių ir nenorime siūlyti tai, kas atskirtų rytų šalis nuo vakarų šalių, jas supriešintų ir panašiai, mes turime čia būti labai atsargus ir to vengti. Ir yra labai svarbu, kad tai, kad komisija atsižvelgtų į pastabas, komentarus, ir kad suprastų tai, kas rūpi žmonėms prieš žengiant bet kokį tolesnį žingsnį. Dar vienas dalykas, kurį norėjau trumpai pakomentuoti. Aš buvau viena iš kelių, kurie teigia, kad reikia palaukti, kol nebus įgyvendinta direktyva prieš perinant prie pirminės direktyvos peržiūros. Kiti, kita pusė teigia, kad na, tai nesusiję tarpusavėje dalykai, tačiau netgi komisijos pasiūlymuose mes matome nuorodų į tikslinę peržiūrą. Tikslinėje peržiūroje daromos nuorodos į tinklapį, kuris su, patenka į 14 metų direktyvą. Taigi netgi tarp pasiūlymų yra ryšio. Taigi man iš tiesų labai neramu dėl to, kokiu greičiu viskas yra daroma. Mano manimu, reikia palaukti. Kitas dalykas. OŠ organizacijos teisės aktų peržiūra. Gal galėtumėte papasakoti, kokia dabar yra situacija dėl tų atvirų konsultacijų, kurios buvo žadėtos. Ir man ypatingai neramu turint omenyje pastarai tarp tarp, tarp institucinį sutarimą dėl geresnės teisėjų, kurios norėčiau suprasti, kokių pastangų įmasi komisija tam, kad reguliavimo priežiūros valdyba būtų visapusiškai skaidri. Aš suprantu, kad komisija išsiuntė darbinį dokumentą šiai valdybai dėl saugos ir sveikatos darbe situacijos, bet matome, kad skaidrumo yra labai mažai ir socialiniai partneriai kol kas nesusipažino su komisijos dokumentu, jie taipogi nesusipažino su priežiūros valdybos uh, nuomonę. Taigi norėčiau paklausti, kaip komisija įtraukia valstybės narės ir suinteresuotus asmenys tam, kad būtų dalyjamasi patirtimi ir mokomasi vieniems iš kitų, kad būtų galima sukurti tokius teisės aktus, kur, kurių laikytis būtų lengviau ir kurios, kurie būtų veiksmingesni. Ačiū. Stilijotis. Ačiū. Sveika atvykusi pas mus, gerbiama komisarė. Manau, kad turėtumėm vadovautis faktais. Ir turime elgtis garbingai bei atvirai. Komisija siekia tam tikrų tikslų, e, taip pat ir užimtumo srityje, bet valstybės narės e, komisija nepasitikė, ypač dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Bandoma kurti Europos socialinę sistemą, e, kuriamas mobilumo paketas, bet kažkaip jis nuolat atidėliojamas. Dėl socialinių aspektų jie e, valstybėse narėse skiriasi e, pietinėse ES valstybėse narėse maždaug ketvirtadalis žmonių e, balansuoja ties skurdo riba arba gyvena žemiau skurdo ribos. Yra statistinių domenų ir apie Vokietiją. Ten situacija yra kitokia. Dėl darbuotojų Kai kurie žmonės yra privesti e, e, migruoti dėl to, kad neturi darbo, ypač iš pietų e, Europos valstybių narių e, daug bedarbių išvyksta į kitas valstybės narės. Guė laikosi savo pozicijos, e, kad per, pagal komandiravimo direktyvą visiems turi būti mokamas e, tas pats atlyginimas. E, Tai yra e, primančios šalies darbuotojai turi gauti tokį patį atlyginimą kaip ir atvykę darbuotojai. Taip pat turi būti užtikrinta socialinė apsauga, orios e, darbo ir gyvenimo sąlygos. Komisarė, aš turiu porą klausimų. Noriu pasiteirauti, kaip komisija ketina užtikrinti komandiruotų darbuotojų socialinės teisės. E, ką komisija ketina daryti peržiūrėdama komandiravimo direktyvą. Panašu, kad dabar esame atsidūrę aklygatvėje. Darbuotojų socialinės teisės taip pat turėtų būti e, garantuotas pagal mobilumo paketą. Ką apie tai mano komisija? Norėčiau atsiprašyti Marian Harkin. E, tai padariau ne dėl e, kažkokių politinių sumetimų, dėl to, kad nesugebėjau įskaityti savo užrašų. Taigi atsiprašau, kad jūs praleidau. E, Marian Harkin turėjo pasisakyti e, prieš, e, ką tik kalbėjusi kolega, bet jai suteikiu žodį dabar, prašom. Ačiū pirmininkė, jokių problemų. Aš tiesiog, kad man galvo, aš galvau, kad mano rožinis švarkelis gerai matomas. Na, kągi, sveiki atvykę komisijos narė. Norėčiau pakomentuoti kelis dalykus. Jūs kalbėjote apie Europos socialinių teisų ramstį ir klausėte, ar jis pasitarnaus tikslui, ar mūsų darbuotojai bus apsaugomi. Mes visi pripažįstame, kad turime skaitmenę ekonomiką, mainų ekonomiką ir kitus dalykus ir suprantame, kad dėl to dažnai nukenčia darbuotojai. Taip, daug kas kalba apie lankstumą, apie ne, nepriklausomumą, kurį gauna darbuotojai. Taip, tai yra tiesa tam tikromis aplinkybėmis, bet daugeliui darbuotojų jau, kurie bando papildomai užsidirbti šalia trum, mažų pajamų, neturi socialinių, nemoka socialinių įmokų, neturi pensijų ir panašiai. Visi puikiai žinome, kokia yra situacija. Tai aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad šis socialinių teisų ramstis turi apsaugoti tokio tipo darbuotojus. Tas pagrindas, kuris dabar yra kuriamas, į jį turi būti įtrauk, įtraukiami ir tokie darbuotojai šalia visų kitų. Čia tokia trumpa pastaba. Kitas dalykas, kuris svarbus Alde frakcijai, vertinant neligybę žiūrint, kiek tai kenkia augimui ir socialiniam atsigavimui. Ekonominiam atsigavimui mes, aišku, norime, kad komisija peržiūrėtų žalėją knygą, kad būtų išanalizuota situacija ir tik tada būtų priimti politiniai sprendimai. Jūs sakėte, kad nekalbėsite apie naujų įgūdžių darbo tvarkę, puiku, tačiau vis tiek norėčiau trumpai tai pakomentuoti, nes Alde frakcijai tai yra svarbu. Mes sieksime koordinuoto dialogo tarp valstybių narių ir darbo rinkos veikėjų, tų, kurie dirba švietimo sektorija, verslo sektorija, tam, kad būtų pirmiausia akcentuojami numatomi ateities įgūdžių poreikiai, taip pat, kad įgūdžiai būtų derinami su darbais. Prieinamumo aktą jūs minėjote, džiugu, kad yra pasiekta pažangos ir tikimės, kad bus pasiektas susitarimas e, šiuo klausimu, nes mums tikrai reikia toliau dirbti šioje srityje dėl prieinamumo prie viešų, viešų įstaigų tinklapių. Toliau e, dar komandiruojamų darbuotojų klausimas, kaip sakėte, vienoms valstybėms per daug, kitoms per mažai visą tai atrodo. Aš žiūrėjau, ką valstybės narė sakė savo komentaruose. Panašu, kad tie prieštaravimai daugiausia grindžiami tuo, kad privalomų būdų yra kolektyvinių starčių uh, kolektyvinės sutartys išplečiamos įtraukiant komandiruojamus darbuotojus ir tai daugumo, daugumoje atveju yra valstybės narės kompetencija. Bet norėčiau pasakyti, kad Bulgarija sveikina tai, kad jūs norite vienodo atlyginimo už vienodą darbą vien to, toje pačioje vietoje, tačiau tai turėtų būti daroma jų manimo administracinių pagrindų. Tačiau, aišku, suprantame, kad čia irgi yra įvairių niuansų. Ir įdomu buvo pažiūrėti, ką Danija teigia. Jie sako, kad pagal dabartinę direktyvą atlygis yra apibrėžiamas kaip nacionalinė praktika. Tačiau peržiūrėtoje direktyvoje taip nėra. Ir jie teigia, kad tos dvi frazės dabartinėje direktyvoje, o ne peržiūrėtoje direktyvoje, jeigu jos būtų įtrauktos į peržiūrėtą direktyvą, viskas pasikeistų. Ir man įdomu, ar komisija tai vertina ir ar galvoja, kad tą padaryti būtų įmanoma. Ir aš visiškai pritariu kolegiai Antenai McIntyre. Mes negalime dalinti vakarų ir rytų valstybių. Mes turime surasti būdų, kaip galėtumėme suderinti tas pozicijas. Lot, Chair, Žaliųjų frakcijos vardu ačiū, dėkoju komisijos nariai, kad atvykote. Ir, ir praeitie mes puikiai esame uh, apsikeitę nuomonėmis. Aš turiu keletą klausimų, bet prieš tai dar norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė kiti kalbėtojai, nes aš manau, kad tai, ką mes dabar matome Europos Sąjungoje, tai yra nacionalistiniai, šovinistiniai, autoritariniai pareiškimai ir tendencijos, kurios ryškėja ir tokiu būdu ne tik nustumomios į šoną mažumos, ar tai būtų lytinės mažumos pabėgėliai ar panašiai, bet labai dažnai yra bandoma tarsi didinti neligybę ES. Ir ES visiškai nereaguoja į tą neligybę. Ir jūsų vaidmuo šiuose diskusijose yra ypatingai svarbus. Mums reikia stiprių Europos komisijos pasiūlymų, ypatingai toje srityje, kaip būtų galima kovoti su neligybė ES. Ir norėčiau trumpai pakalbėti apie socialinį ramstį. Socialinis ramstis man negali būti tiek, tiesiog įvairių dalykų rinkinys. Tai turėtų būti tam tikra vizija, kalbant apie tai, kaip mes norime, kad socialinės teisės būtų gerbiamos ES ir kokią vertę ES gali pasiūlyti Europos visuomeniai, kad būtų daugiau lygybės. Ir taip pat reikia kažką pasiūlyti tiems, kurie yra atstumti dabar. Taigi aš tikiuosi, kad Europos komisijos požiūris bus na, visa įtraukiantis ir manau, kad vis tiek labai svarbu, kad jūs ir kiti komisijos nariai siektų visomis išgalėmis, kad tai būtų sėkmingas projektas, kad būtų sureaguota į nacionalistų, šovinistų judėjimus e, ir jėgas ES. Dabar konkrečiau kalbant apie tai, ką jūs minėjote, darbuotojų komandiravimo direktyva be jokios abejonės bus labai daug aptarinėjimas pas ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais ir aš tik tai norėčiau pasakyti, kad reikia kovoti su, tuo, su ta takoskira tarp vakarų ir rytų ir norėčiau paklausti, ką planuoja daryti komisija, kad būtų išgirsti ne tik nacionaliniai parlamentai, kurie dabar E, prisidėjo prie geltonos kortelės procedūros, bet taip pat ir tie, kurie neprisidėjo prie tos procedūros, kaip jų balsas būtų išgirstas, kaip būtų, kaip būtų išgirstas išnaudojimų darbuotojų balsas kitose valstybėse narėse dėl to, kad yra e, darbuotojų komandiravimo direktyvoje trūkumų. Ir koks laikotarpis dabar yra, laiko, laiko terminas yra numatytas, nes žinome, kad daug buvo kalbama apie tai, kada galiausiai pasirodys tas pasiūlymas, taigi kada galime jo tikėtis. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus mūsų frakcijai, kalbant apie Europos darbo rinką, ką jūs ketinate daryti su žalio užimtumo darbo tvarkė. Galbūt turite tam tikrų išvalgų dėl laiko termino, ką nori padaryti komisija. Parlamentas atliko nemažai darbo šioje srityje. Ar jūs pasinaudosite tuo parlamento darbu ir jeigu taip, tai kaip? Danke. Labai Ačiū toliau. E, Laura Džėja, FDD vardu, prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisarę, kuri pas mus atvyko. Dėl ES socialinio modelio. Ar toks modelis pridarintas prie piliečių? Ne. Ir puikiausias pavyzdys yra Graikija. Matome e, iš Graikijos pavyzdžio, kad ES nesugeba įgyventinti savo socialinių tikslų. Graikijoje absoliučiame skurde gyvena 500 tūkstančių vaikų. Taigi negalime kalbėti apie tai, kad socialinis modelis yra atsparus, tinkamas. Tie vaikai tiesiog kovoja už tai, kad išgyventų. Manau, kad Europos komisija e, turėtų imtis drąsesnių veiksmų ir mažiau kalbėti. Kai aš e, girdžiu, kalbant apie rekomendacijų paketą skirtą kokiai nors konkrečiai šaliai, e, koleg, e, jūsų kolegos Dombrovski, Dombrovskis Moskovičia apie tai irgi kalba. Ir visą laiką, kai aš girdžiu, kalbant apie paketą, uh, bijau, nes žinau, ką tai reiškia šaliai. Žinau, kad dėl tokio paketo žmonės verks kruvinomis ašorėmis, šalis labai nukentės, daug žmonių atsidurs skurde. Ir kai kuriuose šalise panašu, kad padėtis gali pasidaryti panašiai tą, kuri buvo po antrojo pasaulinio karo. Taigi, mes E, turime pasirūpinti, kad žmonės taip negyventų. E, komisijos pirmininkas Juncker e, kalbėjo apie tai, kaip būtų galima žmonėms padėti. Jūsų ir mūsų bendra užduotis turėtų būti žmonėms padėti. Aš tikrai norėčiau, kad iki mano kadencijos pabaigos Europos parlamente uh, E, galėčiau nuolat su jumis kalbėti apie, apie mūsų tikslus. E, e, ir svarbiausias mūsų tikslas turėtų būti išvaduoti už skurdo tuos ES piliečius, kurie dabar skursta. Ponas Martan, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau labai šiltai padėkoti komisijos nariai poniai Taisen, kad atvyko pas mus šią popietę ir išdėstė šešis prioritetus 16-17 metams. Dėl dviejų prioritetų tai jiems pasipriešinti būtų sudėtinga ir aš manau, kad visi šioje salėje jiems pritarė, tai be jokios abejonės yra neįgalių asmenų galimybė naudotis tinklapiais ir taip pat mūsų darbuotojų saugos klausimai dėl šių dviejų prioritetų, tai yra akivaizdus prioritetai ir čia manau, kad pasieksime europinių normų, jeigu valstybės narės pritars tokių direktyvų prieimimui. Tačiau kitas dalykas, man tikrai, ponia Taisin, buvo malonu jūsų išklausyti, bet yra keturi prioritetai, keturi dalykai. Pirmiausia, tai socialinės teisės ir socialinių teisų hartija arba ramstis. Jūs kalbėjote apie socialinę konvergenciją Tai čia viskas kaip ir aišku, tačiau jūs nepamirškite, kad ta jūsų Europa augo per greitai. 28 valstybės narės dar beldžiasi kitos į duris. Ir sudėtinga čia užtikrinti tos, tą konvergenciją. Aš esu įsitikinęs, kad bus vis, visi standartai mažinami ir vienodinami, prie, trau, pritraukiami prie mažiausių standartų. Uh, Ir daug žmonių gyvens e, skurde. Matome dabar Graikijoje, kas yra panašu, kad ir kitose šalyse tas pats bus. Tryliktas prioritetas. E, jūs norite keisti darbuotojų komandiravimo direktyvą. Ir 98 metų direktyvą. Na, ponia komisijos narė, jūs taip pat sakote, kad jūs ir toliau sieksite užtikrinti laisvą asmenų judėjimą, taip pat paslaugų ir prekių judėjimą, ir kad jūs sieksite darbuotojų judumo. Tie du dalykai, kaip čia būtų galima užtikrinti, kad nebūtų socialinio dempingo, dėl kurio kenčia visos mūsų šalis. Aš manau, kad jums čia nepavyks. Ketvirtas prioritetas tai yra lygybė tarp vyrų ir moterų. Aš kalbėsiu tai su pusė minties, kaip ir kiti kalbėtojai pirmininkė, taigi moterų ir vyrų lygybė. Puiku, nuostabu, jūs taip pat teigiate, kad, kad vaikai, nenukentėtų vaikų švietimas, kad vaikus galėtų prižiūrėti senelis ar senelė ir panašiai. Na, nežinau, kaip jūs ketinate tą padaryti ir ką tai reiškia, ponė komisijos narė. Kokį švietimo lygį mes galėsime užtikrinti. Toliau, kad pabėgėliai turi būti integruojami į darbo rinką. Bet kieno, kieno sąskaita, tų visų bedarbių, kurių pas mus ir taip yra labai daug, jų sąskaita bus integruojami pabėgėliai. Ir dar, e, ponė komisijos narė, jūs toliau į patriotinį variklį bandote įpilti kūro, bet aš manau, kad nieko tuo nepasieksite. So, damit ist die Runde der Kągi, jau pasisakė visi koordinatoriai. Vis dėlto norėčiau paprašyti, kad kitą kartą koordinatoriai kalbėtų tik po dvi minutės. 12 komiteto narių dar norėtų pasisakyti nedaugiau kaip po dvi minutės. Tai reiškia, kad jūs visi kalbėsite 24 minutės ir paskui komisarė dar galės sureaguoti į tai, ką jūs pasakėte. Elizabet Šartie, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti paramą komisijos nariai dėl jos atlikto darbo ir viskas yra akivaizdu. Mes Europą pradėjome kurti ne nuo socialinio modelio, bet šiandieną visi tikisi daugiau socialinės Europos. Ir būtent tai yra ta sritis, kuri mums labai aktuali ir mes turime viską daryti greičiau, turime greičiau kurti tokią socialinę Europą ir to iš mūsų tikisi ir mūsų piliečiai. Kalbant apie tikslinę direktyvos dėl komandiruojamų darbuotojų peržiūrą, Mes visi siekiame to tikslo ir aš matau, kiek politinių frakcijų pasisako už laisvą piliečių judėjimą, laisvą darbuotojų judėjimą ir taip pat už tai, kad reikia kurti socialinį ramstį. Ir darbuotojų komandiravimo direktyva ir yra to socialinio ramščio dalis. Pone komisijos narė, Aš tikiuosi, kad geltonosios kortelės procedūros klausimai bus išspręsti kuo galima greičiau, bet kuriuo atveju turiu pasakyti, kad Europos parlamento lygmenių mes tikrai vykdysime tą darbą kiek galima pozityviau ir konstruktyviau, nepriklausomai nuo tos procedūros, procedūros, kuri šiuo atveju yra taikoma komisijai. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad esame pasiryžę siekti tos socialinės konvergencijos visomis išgalėmis ir be jokios abejonės po 20 metų reikia peržiūrėti šią direktyvą, reikia atlikti tikslinę jos peržiūrą ir tą daryti kiek įmanoma labiau subalansuotai, nes kalba neina vien tik tai apie tai, kad reikalinga vizija ir kad tai net, net nebūtų politinių uh, partijų kovos laukas, nes kalba eina ir apie tai, kad yra skirtumas tarp valstybių, kurie turi istoriškai susiklošusias skirtingas aplinkybės. Taigi, e, ponė pirmininkė, be jokios abejonės mes pritarsime MVI dinamikai, būtent e, MVI sukuria daug darbo vietų, 92 procentai visų darbo vietų Europoje sukūriama mažų vidutinių įmonių. Ačiū pirmininkė. Georgi Pirinski. Ačiū toliau Georgi Pirinski. Ačiū pirmininkė. Per dvi minutės norėčiau pateikti du klausimus. Gerbiama komisarė, pirmas klausimas susijęs, sus, susijęs su daugiametės finansinės programos peržiūra. Jūs sakėte, kad mes negalime E, e, leisti savo imtis įprastinių veiksmų. E, kaip tai atsispindės komisijos darbe? Kaip jūs ir kolegos jau sakė, socialinis ramstis liks tik tai svajonė, jeigu uh, E, šio socialinio ramščio įgyvendinimas nebus tinkamai atspindėtas finansinėje perspektyvoje, jeigu nebus nustatytos ir tam tikros e, viršutinės ribos. E, Komisarė, jūs sakėte, kad tas socialinis ramstis negali būti vertinamas atskirai. Reikia ir socialinės, ekonominės, regioninės anglaudos, kuri turėtų atgaivinti Europos Sąjungą. Matėme geltonosios kortelės e, pasiūlymą. Panašu, kad e, toks pat požiūris gali pasikartoti. Kaip kad sakė kiti kolegos, yra būtina skatinti darbo vietų kūrimą e, labiausiai kenčiančiuose regionuose. Jūs taip pat paminėjote ir platformą. Mums pavyko pasiekti sėkmės dėl to, kad bendradarbiavame ir su šešėliniais pranešėjais ir e, su komisija. Gegužės 27 dieną įvyks pirmas platformos e, susitikimas. E, kiek žinau, klausiminė, kuri, kuris bus svarstamas toje platformoje, daugiausia klausimų yra susijusių su um, nedeklaruojamo darbo, su atgrasimu e, nuo nedeklaruojamo darbo. Bet e, manau, kad reikėtų žmonės skatinti dirbti deklaruojamą darbą, reikėtų kažkaip tai rasti tinkamą pusiausvyrą tarp šių dviejų tikslų. Ir kaip matote, sugebėjau pasisakyti per man skirtą laiką. Taip, tai beveik susitilpote į tas dvi minutės. Toliau uh, Pane e, Jongerijus, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš pasinaudosiu progą kalbėti olandiškai. Pradėsiu nuo interviu viename iš šios dienos laikrašių. tame straipsnėje kalbama apie tai, kad žmonės mano, jog ES taikomas taisyklės yra neteisingos. Ir aš tam visiškai pritariu. Jeigu žmonės mano, kad ES taisyklės yra neteisingos, tai tuomet e, kyla pavojus, kad e, e, piliečiai nebus linkę palaikyti ir vidaus rinkos, ES apskritai. Ir uh, manau, kad galiu kalbėti daugelio kolegų vardu. Mums yra svarbu, kad būtų tiesiami darbai su darbuotojų komandiravimo direktyva. Aš suprantu komisiją, kuri sako, kad ji nori peržiūrėti gautus komentarus, atsakyti gautus laiškus, bet leiskite man pasakyti štai ką. Aš tikrai norėčiau, kad komisija laikytųsi savo pasiūlymą. Aišku, e, komisija turi galimybę atsimti pasiūlymą arba jį pakeisti, bet aš manau, kad būtų geriausia, jeigu komisija e, šio pasiūlymo dėl darbuotojų komandiravimo ir toliau laikytųsi. Tai būtų geriausias būdas dirbti toliau. Taip pat kovoti ir su nesažininga konkurencija darbo rinkoje, nes dabar kai kurios įmonės laikosi nustatytų taisyklių, o kitos ieško įvairių spragų teisės aktuose. Uh, ir e, mes e, tas spragas galime užkamšyti. Nors man baigėsi e, skirtas kalbėjimo laikas, bet turiu dar vieną klausimą. Ką mes pasakysime tiem žmonėms, kurie dirba viešojo transporto srityje? Arba transporto srityje, kaip transporto srityje bus atspindėtos darbuotojų komandiravimo direktyvos taisyklės. Ačiū toliau, pane Blinkevičiūtė, prašom. Ačiū pirmininkė. Uh, Dėkuoju, ponė komisarė, už dalyvavimą mūsų komiteto posėdėje. Ir du klausimus turiu. Pirma, komisija praeitą savaitę, komisija praeitą savaitę paskelbė rekomendacijas valstybėm narėm, kuriuose jį pabrėžė, kad valstybės narės neįgyvendina 2013 metų rekomendacijos dėl investicijų į vaikus o vaikų skurdas per tą laikotarpį ES valstybėse išaugo dar labiau. Dabar skursta net 27 milijonai vaikų. Vadinasi, tai dar kartą įrodo, kad valstybės narės nepajėgios kovoti su vaikų skurdu. Gerbiama komisarė, labai prašau jūsų įsigilinti į mūsų Europos parlamento prašymą teiktą ne kartą dėl vaikų garantijos įsteigimo kaip konkrečios priemonės kovai su vaikų skurdu. Ir dabar, kaip tik peržiūrint MFF, būtų labai gera proga turėti konkrečią priemonę vaikų garantiją su konkrečiu biudžetu. Nes jeigu mes šios kadencijos parlamentas, šios kadencijos komisija nepriimsim jokių konkrečių sprendimų, vaikai ir toliau bus užburtame skurdo rate. Antras klausimas. Jūs jį jau minėjote e, dėl darbo ir asmenio gyvenimo suderinimo. Šiandien mes turėjom bendrą komitetų posėdį employmento ir famų. Iš tikrųjų buvo geros diskusijos ir aš E, Dėkuoju ponui Servos ir e, poniai Astola dėl dalyvavimo e, iš DG Employment ir DG FAM. Ir turiu štai tokius klausimus. Kada komisija planuoja tas antrasias konsultacijas su socialiniais partneriais dėl darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimo ir kada komisija pateiks paketą tiek teisinių, tiek neteisinių priemonių dėl darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimo. Ačiū. Dankišin. Evelyn Regner. Labai ačiū, toliau Evelyn Regner. Dėkoju. Jūs e, nekartą sakėte, kad mes laikome skirtingų standartų darbo uh, teisės atlyginimų srityje. Aš esu iš Austrijos ir galiu pasakyti, kad tikrai tie skirtumai yra gana dideli. Ką galiu pasakyti darbuotojams, kurie mato, kad e, darbuotojas kitoje e, šalyje gauna atlyginimą mažesnį už kolektyvinėme susitarime numatytą atlyginimą, nors tas žmogus irgi dirba. Uh, Austrijoje. E, e, mes žinome, kad įmonės sukčiauja socialinėje srityje. Mes žinome, kad tie sukčiavimai vyksta, bet e, labai sunku su to kovoti. Galėčiau pateikti begalę pavyzdžių, kai tai, kas vyksta, yra neteisinga, kai trūksta kontrolės, nors direktyva egzistuoja. Yra tikrai daug pavyzdžių, kurie rodo, jog būtina pagerinti darbuotojų komandiravimo direktyvą. Ką aš pasakysiu žmonėms, kurie mato, kad mes nuolat ginčiamės, bet nesugebame sukurti minimalių standartų. Mes turėtumėm pabandyti pasistengti vieni iš kitų pasimokyti, ne tik nuolat ginčytis. Ačiū. Esu uh, E, tikrai sužavėtas. Pirmas kartas, kai nebuvo viršytas kalbėjimo laikas. Toliau Marija Arėne. Labai ačiū. Dėkoju už pateiktą informaciją. Aš tik noriu dar porą dalykų pasakyti, jau daug kas buvo paminėta. Visų pirma, moderni socialinė apsauga. Aš pritarčiau tam, ką sakė pane Blinkevičiūtė apie vaikų skurdą moderni socialinė apsauga, dėl kurios 27 milijonai vaikų kenčia nuo skurdo, yra visiškai nepriimtina. Tai ką jūs siūlote, kokia turėtų būti ta moderni socialinė apsauga, kuri leis mums kovoti su tokiu nepriimtinu faktu, su kuriuo susidurėme Europoje šiandieną. Antra, darbuotojų komandiravimo direktyva. Aš nepritariu tam, ką sakė kiti, kad reikėtų dar laukti. 96 direktyva buvo sukurta siekiant apsaugoti darbuotojus, o šiandieną dėl tos direktyvos jais yra piknaudžiaujama ir išnaudojami. Tas teisės aktas buvo taip klaidingai interpretuojamas, kad visai buvo nutolta nuo pirminio tikslo. Mes privalome peržiūrėti tą direktyvą, nes ji nepadeda užtikrinti darbuotojų saugumą. Mes nestabdysime jų nuo judėjimo, bet norime, kad tas judėjimas būtų e, tikrai tinkamas. E, negali būti čia kažkokio pasidalymo į rytus į vakarus, į kairę ir dešinę. Visi e, turime galvoti apie tinkamas darbo sąlygas nes negali būti darbo sąlygos tokios, kurios prilygtų vergoviai šiandien Europoje. Ačiū. Dankeschön. Labai ačiū toliau, Ines Sander. Madame la commissaire, je voudrais. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, aš norėčiau pasakyti, kad vertinu jūsų darbą. Jūs visada stengiatės rasti pusiausvyrą tarp stiprios ekonomikos darbo, darbo vietų e, kūrimo ir socialinių aspektų įgyvendinimo. Tai yra aktualu mūsų piliečiams, jie to laukia. Aš norėčiau užduoti klausimą, kuris labai konkretus. Jis susijęs su pranešimu, dėl kurio balsuosime antrojoje posėdžio dalyje. Tai yra užimtumas ir darbo vietos žemės ūkio srityje. Šiandieną žemės ūkio sektorius susiduria su milžiniška krize. Ūkininkai praranda pinigus, bankrotai pasitaiko įtin dažnai. Tad mano klausimas, komisarė, būtų toks. Ar jūs ketinate imtis konkrečių veiksmų dėl socialinio poveikio, kad būtų pasižiūrėta, kokių darbo vietų neliko e, kaimo vietovėse ir taip pat, kaip galima būtų pamatuoti tą poveikį žemės ūkio ir kitose srityse. Mes žinome, kad viena darbo vieta žemės ūkio gali sukurti kelias darbo vietas kitose sritėse. Ačiū. Dėkoju, e, Gijom Belas. E, trys e, prieš tai pasisakiusios damos kalbėjo ilgiau nei tris minutės, tai prašau, neužtrukite. Komisarė, turiu klausimą jums ir mums visiems. Jau girdėjome, kas buvo pasakyta apie Austriją. Europai labai svarbi diena, kadangi nacionalistai nelaimėjo. Dominikas Martan ir nacionalinis, nacionalinis frontas tikisi, kad mes susiskaldysime, kad Europa bus susiskaldžiusi. Taip jie e, tikisi pasinaudoti situaciją. Mano klausimas paprastas. Laisvas judėjimas yra labai svarbi teisė Europoje. Tai kaipgi dėl socialinių teisių, jeigu jų nebus, tai tada nebus užtikrintas ir laisvas judėjimas. Jis negali egzistuoti be tų e, bendrų socialinių teisių ir normų. Bendros e, socialinės teisės ir standartai privalo užtikrinti laisvą judėjimą. Tai e, komisija, tai komisarė, tai netiek klausimas, tiesiog noriu pasakyti, kad būtina įgyvendinti šios aspektus. Mes privalome rasti kompromisus, bet e, turime nepamiršti ir viešojo intereso. E, turime daryti pažangą socialinių teisės aktų srityje. Na dabar e, Marita. Ačiū. Ačiū komisarė, kad pas mus atvykote. Ačiū už jūsų pasisakymą. Iš tikrųjų, Paminėjote daug svarbių dalykų, apie kuriuos verta pamastyti. Be galo svarbu toliau tęsti darbus su darbuotojų komandiravimo direktyva. Turiu pasakyti, kad anksčiau į šį darbą nebuvo visiškai tinkamai įtraukti socialiniai partneriai. Jeigu mes norime rasti tokį sprendimą, kuris pasiteisintų ateityje, į visą darbą reikia įtraukti ir socialinius partnerius. Ir mūsų socialiniai partneriai iš tikrųjų dar daug ką kritikuoja, turi įvairių pastabų ir e, turime pasirūpinti, kad ateityje jie e, nesijaustų e, palikti nuo šalyje dėl darbo sąlygų. Vėlgi Čia irgi nuo pat pradžių reikia įtraukti socialinius partnerius tam, kad gautumėm gerą patikimą rezultatą. SND frakcija visomis jėgomis rems komisarė jūsų pastangas. Ačiū. Helga Stevens. Ja, dank u wel, voorzitter en collega's. Labai ačiū, ponė pirmininkė Kolegos, ponė Taisen, aš turiu nemažai klausimų. Norėčiau visų pirma padėkoti Jums už tai, kad Jūs kovojate su socialiniu dempingu. Džiugiuosi to, ką Jūs pasakėte apie vienodą darbą už vienodą atlyginimą. Nemažai kas tai paminėjo. Bet uh, O kaip konkrečiai jūs tai suprantate? Pavyzdžiui, belgas vyksta į Vengriją dirbti. Ar tai reiškia, kad tas darbuotojas turėtų gauti Vengrijos algą ar Belgijos algą? Juk darbo sąlygos Vengrijoje ir Belgijoje gali būti nevienodos. Tai ar Belgijos darbuotojas turėtų dirbti už, pavyzdžiui, prastesnę algą ir sąlygas kitose šalise ir dėl 24 mėnesių laikotarpio. Jeigu mes kalbame apie 24 mėnesių komandiravimą, ar tai yra laikinas, gal tai turėtų būti 6 mėnesiai, man atrodo, kad tai geriau atitiktų laikino komandiravimo apibriežtį. reikėtų pagalvoti, kaip valstybėms narėms suteikti daugiau lankstumo, kad jos galėtų nuspręsti, koks turėtų būti tas laikotarpis. Tai gal galima būtų numatyti daugiau lankstumo dėl tos komandiravimo trukmės. O kalbant apie socialinę apsaugą, ar jūs galvojate apie socialinės apsaugos reglamento pakeitimus? kai tai yra susijęs su socialinėmis išmokomis, E, priimančioje šalyje, tarkime, kažkas iš Belgijos yra siunčiamas į Lenkiją ar į Čekijos Respubliką. Ar tuomet jie turėtų socialinės įmokos mokėti toje šalyje, o ne savo šalyje, kaip jūs įvertinate? Ar tai yra įmanoma? Kokios tos įmokos turėtų būti, kiek laiko jas reikėtų mokėti? Ar galėtumėte pateikti daugiau informacijos? Ačiū. Danke, danke Sergio Gutierrez Prieto. Sergio Gutierrez. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, kai pasižiūrime į rezultatus Austrijos rinkimų, kai pasižiūrime į ekstremalių e, dešiniųjų e, kilimą, tai matome, kad čia yra vienas bendras vardiklis. Tai yra nesaugumas darbo rinkoje, neligybė, socialinė atskirtis. Visa tai sukelia Europos politiką. Jūsų atsakomybė yra suteikti viltį, kad būtų galima kovoti su nacionalizmu Europoje. Pasižiūrėjus į jūsų rekomendaciją šalims, mes matome, kad ES rekomenduoja tam e, tikrus aspektus, kaip, pavyzdžiui, minimalę e, pajamų schemą, bet nėra numatyta e, bendra Europos politika šiuose srityse. Ir e, dėl to populizmas ir ekstremizmas tik tai e, dar labiau klesti Europoje. IMKO komitetas e, nagrinėja finansinių paslaugų perkelimą. Tarkime, kad žmogus galėtų savo privačią pensiją perkelti iš vienos šalies į kitą. Ar galima spręsti tuos klausimus Europos lygių su viešosiomis pensijomis, su neužimtumo? Uh, su nedarbo išmokomis. Pasižiūrėkime, ką galime padaryti su valstybės pensijomis, su šiomis teisėmis. Reikėtų plačiau viską panagrinėti, ne vien tik tai susitelkti ties tais siūrais dalykais ir socialinėmis teisėmis. Ačiū. Fontūlis. Panas Fontūlis. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Jūs e, kalbėjote apie struktūrinį dialogą, komisijos e, požiūrį į struktūrinį dialogą. Supratome, kodėl e, Europos Sąjunga, Sąjungos valstybės narės galima būtų padalinti į dvi grupės, yra tarsi dviejų greičių Europą. Ar jūs atsižvelgėte į europiečių nuomonę, į tas siubingas priemonės, kurių buvo imtasi? E, jūs žinote, kokios e, tai, e, priemonės buvo primestos Graikijai su trečioju memorandumu? Mums tiesiog bijoma pasakyti tiesą. E, įvyko daug pokyčių mūsų šalyje, bet dėl to e, tik įsivyraus recesija, ekonomika nepradės aukti. E, pabrango labai net ir tokios prekes kaip ir vaistai. Žmonės jų nebegali įsigyti. Svarbiausia, kad kreditorės atgautų savo pinigus, bet e, už viską turi mokėti paprasti žmonės, paprasti darbuotojai. Dabar dėl migracijos. Na, iš tikrųjų, tai yra e, labai skaudi tema. E, pietų Europoje yra labai daug bedarbių žmonės, dirba pačius prašiausius darbus vien tik tam, kad išgyvendintų uh, Dabar dėl pabėgėlių, dėl migrantų situacija gali dar labiau pablogėti. Dabar uh, neseniai vyko išpoliai ir Paryžiuje, ir Bruselėje, bet e, prie tų išpolių organizavimo prisidėjo ne Europoje gyvenantis, bet taip pat ir tie, kurie į Europą atvyko. Ačiū komisarė, turiu du klausimus. Pirmiausia, apie e, direktyvą. Mes rengiame pranešimą. Kaip jūs vertinate e, motinystės atostogų direktyvą ir tėvystės atostogų direktyvą ir toliau dėl skurdo ir minimalių pajamų ir santykio su vidutinė alga. Žinau, kad buvo teikiamas pasiūlymas, kad tas procentas pasiektų 60 procentų. Visgi e, didžiai daugumai valstybių narių tai yra mažiau negu 50 procentų, mano šalyje tai yra 44 procentai. Kaip jūs tai vertinate? Ačiū. Dankeschön. Bevor ich jetzt. Äh... Labai ačiū. Netrukus suteiksiu žodį Marijan Tyson, bet prieš tai ir pats išsakysiu keletą trumpų pastebėjimų. Visų pirma, socialinio saugumo ir socialinių teisių ramstis. Mes komitete, komitete apie tai jau diskutavome, kalbėjome apie tai, kad tarp ES valstybių narių yra didžiulė neligybė Ir ta, situacija, ta neligybė yra skaudžiausia nuo pat 61 metų ir dėl to būtina plėtoti socialinės teisės. Aš norėčiau pakartoti tai, ką jau sakiau EPSCO. Turiu pasakyti, kad nepakaks gražių žodžių. Europiečiai teirausis Ko vertos tos socialinės teisės, jeigu nėra konkrečių teisėkuros rezultatų, konkrečių teisės aktų? Tai aš noriu primiktinai pasakyti, kad mums reikia rezultatų, tokių rezultatų, kuriuos pajaustų žmonės. Žmonės dabar labai jaučiasi labai nesaugus, netikri dėl tokios didžiulės neligybės. Jie bijo, kad uh, nebeliks socialinio saugumo arba kad nors apie jį daug kalbama, jis niekada nebus sukurtas. Antra, toliau dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Jau dabar matome, kad yra konkrečių piknaudžiavimo atvejų. Darbuotojų komandiravimo e, direktyvos taisyklės nepakankamos, nepakanka ir gyvendinimo direktyvos kovojant su tais piknaudžiavimais. Mes žinome, ką reikia daryti, tačiau mes negalime laukti, nes kitaip atsidursime pavojuje, jog valstybės narės vėl pasistatys sienas ir tuo būdu de, de facto nebeliks laisvo darbuotojų judėjimo Europoje. Uh, Apie tai e, e, kalba ir Cameron, ir Vokietijos darbo ministrė, ką aš beje labai kritikuoju. Mes negalime dar ilgiau laukti. Mes negalime laukti, kol bus įgyvendinta įgyvendinimo direktyva. Jeigu mes tik lauksime, tai e, kils didžiulė rizika, kad Europoje vėl iškils sienos ir kad nutrūks laisvas darbuotojų judėjimas. Mes savo to leisti negalime. Kokia galėtų būti išeitis? Turėtumėm e, siekti sušvelninti rytų ir vakarų e, valstybių susipriešinimą. Galbūt e, reikėtų surinkti visų pirma neformales diskusijas prieš vykstant konfrontacijai. Manau, kad komisija irgi apie tai turėtų pagalvoti. Reikėtų neformalių susitikimų, kur būtų galima kalbėti apie esminius turinio skirtumus. Galbūt tokie, tokios neformalios diskusijos mums galėtų padėti rasti susitarimą. Tikrai nebūtų pateisinama, jeigu ir toliau vyktų tokia konfrontacija, juk kyla pavojus laisvam darbuotojų judėjimui ES. Jeigu nieko nedarysime, tai atsidursime tokia situacija, kurios savo politiškai leisti tiesiog negalime. Tai tiek būtų pastebėjimų iš mano pusės, o dabar žodis komisijos nariai Tyson, prašom. Ačiū, uh, ačiū pirmininkė, dėkoju už vis, visiems parlamento nariams už klausimus ir pastabas. Be jokios abejonės mes į visą tai atsižvelgsime, bet pirmasis klausimas, ponė pirmininkė, kiek aš turiu laiko, nes jei sutiksite man tris valandas, tai tada galėsiu ir kalbėti tas tris valandas. 12 minučių. Kągi, tuomet iš karto atsiprašau, jeigu neatsakysiu visus klausimus, bet mes viską pasižymėjome ir tikrai viską atsižvelgsime. Jums leidus, ponė pirmininkė, atsakinėsiu Niderlandų kalbą. Olandų kalba man taip yra paprasčiau. Ir pasinaudosime tokiu būdu vertėjų paslaugomis. Dėl pabėgėlių. Pabėgėlių integravimas turi vykti sklandžiau ir geriau nei vyksta dabar. Jeigu pažvelgtumėme į šalių ataskaitas ir įvertintumėme, kokia yra migrantų padėtis darbo rinkose ir visuomenėse, matome, kad integracija ne visuomet buvo vienodai sėkminga, taigi turime imtis papildomų pastangų nes atvyksta nauji žmonės į mūsų visuomenę, mes turime dirbti su jų kalbos įgūdžiais, turime padėti jiems integruotis, tai yra labai svarbu, turime mokyti juos, galbūt padėti, na, ypatingai vaikams baigti mokyklas, suteikti antrą galimybę, taip pat suteikti galimybę įsitvirtinti darbo rinkose, kaip mes visi ir sutarėme. Na ir žinoma, tos pastangos turi būti pagrystos lėšomis iš ES pusės, mes siekiame geriausios praktikos ir tam tikras gairės renkame tam, kad galėtumėme pasimokyti vieni iš kitų, iš, iš sukauptos patirties. Ir aišku, tai neturi vykti labiausiai pažeidžiamų piliečių sąskaitą. Aš matyt, tą turėjau akcentuoti iš pat pradžių. Jeigu yra kokių tai neigiamų prioritetų, kalbant apie socialinio fondo ir kitų fondų lėšų panaudojimą, tai aišku, tai neturi būti daroma labiausiai pažeidžiamųjų sąskaitą, tą reikia visuomet akcentuoti. Dėl pabėgėlių dar norėčiau aiškiai pabrėžti, kad yra pusė milijardo gyventojų Europoje. Ir jeigu mes visi geroje valioje dirbsime, Aš manau, kad mums bus įmanoma priimti kažkiek tų pabėgėlių savo turtingesnėse, kur kas turtingesnėse visuomenėse ir turtingesnėse šalyse, jeigu tą darysime išvalgiai ir protingai. Nemanau, kad mes turėtumėme prarasti tokią galimybę. Negalime sakyti, kad tai yra tik tai kaštai. Tai yra investicijos į naują žmogiškai kapitalą, už kurį kažkoks atlygis galiausiai grįž. Ir tokiu būdu valstybės narės, kurios dabar sprendžia demografinės problemas darbo rinkoje, galiausiai jos galėtų pasinaudoti tais pabėgėliais, tai galėtų būti sprendimo dalis, taigi turime žvelgti ir į pozityvius dalykus. Toliau kalbant apie socialinį ramstį, tai, ką sakė ponia Rodrygės, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pripažįstate mūsų atliekamą darbą Aš apie socialinį ramstį pakalbėsiu šiek tiek daugiau, nes mes tokiu būdu norime siekti konvergencijos eurozonoje, konvergencijos į viršų. Ir aišku, mes norime, kad tai būtų 28 Europos konvergencija, ne tik eurozonos konvergencija. Mes norime siekti tos konvergencijos aukščiausiais įmanomais standartais 28 valstybėse, bet e, piniginėje sąjungoje e, kur šalis turi tą pačią valiutą, reikalinga dar labiau dalinti socialinę politiką. Ir tai absoliut, absoliuti būtinybė, tai nėra vien tik tai pageidautinas dalykas. Taigi mūsų ketinimas yra pradėti nuo eurozonos, bet aišku, mes norime, kad galiausiai tai būtų pritaikyta visoms 28 valstybėms narėms. Yra daug socialinio e, ramšio elementų, bet aš galbūt daugiau pakalbėsiu apie šiandien apie teisinius aspektus. Mes turėsime palaukti, kas kuo baigsis diskusijos ir kokį teis, kokią, teisę, kokią teisinę formą įgaus tas ramstis, bet e, pati ramšio idėja yra ta, kad tai turėtų būti atspirties taškas, kai kalbain apie teisės, principus, prievolės. Teisės nebūtinai yra tiesiogiai, tiesiogiai išplaukia iš ramščio. Mes tiesiog turime atitinkamai pareigoti ir darbo politiką, socialinę politiką, įvertinti darbo ir socialinę politiką to ramščio atžvilgiu. Na, reik, reikės imtis teis, teisėkros iniciatyvų, pažiūrėsime, čia kitas klausimas. Galbūt bus pateikti pasiūlymai e, teis, dėl teisės aktų, kur, kur, tose srityse, kur ES turi kompetenciją, galbūt tai bus ir valstybių narių kompetencijos klausimai, tada galbūt galėsime kažkokius rodiklius pake, pa, parengti. Bet e, diskusijos dėl socialinio ramšio nebus vien tik tai kažkokios tai uh, konkrečios teisės ir panašiai, bet tai bus kaip atspirties taškas, tai bus mūsų politikos matmuo ir mes tada galėsime jau atitinkamai ir teikti teisėkros pasiūlymus viso to pagrindu. Taigi, toliau kalbant apie darbuotojų komandiravimo direktyvą, čia buvo nemažai klausimų apie tai ir mes nenorime čia tos vakarų rytų konfrontacijos. Priešingai, jeigu yra skirtumų, mes norime juos įveikti. Mes norime 28 valstybių Europos su pusę milijardo gyventojų ir mums visiems yra vienodi visi ir lygus. Ir kalbant apie darbuotojų komandiravimo direktyvą, mes tuo pakeitimu, tą peržiūrą norime aiškesnių taisyklių, sažiningų taisyklių. Norime, kad jos būtų lengvai gyvendinamos darbo vietoje. Mes taip pat čia kalbame ir apie atlygį, norime, kad privalomos taisyklės, kurios būtų taikomos vietos darbuotojams, būtų lygiai taip pat taikomos ir komandiruotėms darbuotojams. Taigi visa tai, kas sudaro tą atlyginimo paketą, tai yra idėjos esmė. Mes nesikišime į tai, kaip yra nustatomi atlyginimai valstybėse narėse. Daug klausimų buvo apie tai užduota. Tai jau yra valstybių narių kompetencijos klausimas. Dažnai socialiniai partneriai irgi čia vaidina labai svarbu vaidmenį, kai yra deramasi dėl atlyginimų. Mes tikrai nesikišime tenais, mes nieko ten nekeisime, mes tiesiog sakome, kad tos taisyklės, kurios yra taikomos vietos darbuotojams, jos privalo taip pat būti taikomos ir darbuotojams nustatant atlyginimus ir nustatant tą atlyginimų paketą ir komandiruojamiems darbuotojams. Bet aišku, dar turėsime daug galimybių grįžti, grįžti prie to klausimo. Toliau kalbant apie saugą ir sveikatą darbe, ponia Makintaja uždavė klausimą apie tai. Mes dabar parengimo stadijoje esame. Mes e, pirmas rengiame konsultaciją su socialiniais partneriais. Uh, Taigi tiek kol kas yra padaryta. Buvo daug gandų, dar pačioje pradžioje pasklido nemažai gandų, kai buvo surinktos pirmos konsultacijos su socialiniais partneriais. Ir aišku, mes dar turėsime irgi galimybių grįžti prie to klausimo. Toliau kiti klausimai dėl lankstumo. Lankstumo, kurio reikalaujama iš darbuotojų įvairūs nauji sutarčių tipai dažnai tai civilinės teisės sutartys yra, o ne užimtumo sutartys, kaip su, su tokiomis elgtis. Tai mes tikrai nenorime darbo rinkos segmentavimo, susiskaldimo, nes yra žmonių, kurie labai gerai apsaugomi, kiti prastai apsaugomi darbo rinkoje ir mes negalime, kad netipiniai kontraktai taptų tipiniais ir tada žmonės gyventų nesaugumo atmosferoje. Ir taip pat bus kita grupė darbuotojų, kurie turės tobulą apsaugą. Tai vėlgi tai nėra priimtina. Ir tai yra tas rytis, kur mes daug pastabų užsakėme šalims skirtose rekomendacijose. Taigi jūs galite irgi susipažinti su tokiamis rekomendacijos. Mums tai tikrai yra labai svarbus ir rūpimas klausimas ir mes kreipiamės į valstybės narės imtis veiksmų. Dėl neligybės. Mes daug dėmesio tam skiriame ir uh, šalims kitose rekomendacijose. Taipogi mes akcentuojame tas problemas ir dabar valstybės narės ir regionai, į kuriuos mes kreipiamės, privalo imtis veiksmų ir spręsti tas neligybės problemas. Kaip matote, tikrai, žvelgiant į socialinės rekomendacijas, yra daug išsakyta pastabų valstybėms narėms. Kalbant apie įgūdžius, Mes parengsime naujų įgūdžių darbo tvarkę gan greitai. Ir vienas iš prioritetų tenais yra užtikrinti, kad vyktų geresnis bendradarbiavimas tarp verslininkų, socialinių partnerių ir švietimo ir akademinio pasaulio. Tai yra būtina, norint užtikrinti, jog kai rengiamos programos, turiuomenį e, e, mokymo programas, būtina atsižvelgti tai, kad mokiniai turėtų būti parengiami realiam gyvenimui. Jiems turime perduoti atitinkamas vertybės, jie turi būti rengiami kaip busimi aktyvus ES piliečiai. E, vaikai turi, e, e, turi įgyti ir tokių kompetencijų, kurios vėliau jiems padės įsitvirtinti darbo rinkoje. Taigi būtina bendradarbiauti ir socialiniais partneriais bei įmonių atstovais. Kas čia dar liko? Dėl prieinamumo. Dėl neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus žmonių integravimo pakto. Mes jau esame sukūrę atitinkamą interneto svetainę ir tas uh, E, prieinamumo aktas mums tikrai labai rūpi. Mes su nekantrumu e, laukiame pranešimo, kurį parengs užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. E, dar dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Mes gavome laiškų ir nuomonių iš įvairių Europos parlamento narių ir viską atidžiai išanalizuosime. Mes išnagrinėsime kiekvieną gautą laišką ir labai rimtai įvertinsime visus komentarus, kuriuos gavome iš Europos parlamento narių. Turime e, keletą galimybių. Galime ir pasilikti šį pasiūlymą, galime jį atsiimti arba galime jį pakeisti. Komisija e, prims sprendimą atlikusi išsame analizę, atsižvelgusi ir įgautus laiškus. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad netgi prieš pateikiant tą pasiūlymą, mes komisijoje labai atidžiai vertinome, kaip čia suveikia susidarimo principas. Į tą principą mes žiūrime labai rimtai. Tai nėra vien tik tai kažkokia tai rutina, kurią, kurią darome. Mes tiesiog norime, kad pasiūlyme būtų gerbiamas susidarimo principas, nes priešingų atveju iš vis nebūtumėme pateikę to pasiūlymo. Taigi mes labai atidžiai viską išanalizavome, labai rimtai tai žiūrime ir suformuluosime atsakymus ir paskelbsime poziciją ir tikiuosi, kad tą galėsime padaryti per kelias savaitės. Kol kas tikslios datos negaliu nurodyti. Bet tikrai netidėliosime to klausimo, nes suformuluoti atsakymą mes turime, ko galima greičiau, ir tikimės, kad tą padarysime iki vasaros. Taip pat buvo klausimų ir apie tai, kad reikia mažiau kalbėti ir daugiau dirbti. Šalims kitose rekomendacijose ir semestre daugiau dėmesio turime skirti socialiniams reikalams. Galiu patikinti, kad būtent tokio požiūrio laikosi ši komisija. Mes žinome, kad žmonės įtikinsime tik tai rezultatais, o ne gražiai žodžiais ar dokumentais. Toks ir yra. E, taip ir yra ir mes darome viską, ką galime, kad e, susiteltume ties tais tomis rytimis, kur Europa gali sukurti pridėtinę vertę, kur tikrai galime pasiekti geresnių rezultatų ir suteikti geresnės galimybės žmonėms, kad jie galėtų užsitikrinti geresnį gyvenimą. Mes siekiame to visiems savo piliečiams. Taip pat buvo ir daugiau klausimų. Lais, laisvas darbuotojų piliečių judėjimas. Tai be jokios abejonės yra didelis turtas, uh, Tai yra bendros rinkos privalumas ir mes tam skiriame irgi daug dėmesio komisijoje, dėl to ir norime toliau skatinti laisvą judėjimą, norime gilinti bendrąją rinką, pasiekti tikros bendros rinkos, tokios, kuri būtų verta šio pavadinimo. Ir bendroji rinka tai nėra vien tik tai visų sienų atverimas ir džiunglių įstatymų pritaikymas. Tai yra bendroji rinka, kuri turi būti pagrindžiama taisyklėmis, susitarimais ir būtent tokiame kontekste turite vertinti mūsų pasiūlymus dėl darbuotojų komandiravimo. Ir aš esu įsitikinusi, kad mes dar kalbėsimės apie tai. Mes jau su ministrų taryba tą darome visomis naudo, naudojamės galimybėmis. Aš ir su visais ministrais viršalius kontaktus esu užme, užmesgusi. Mes visuomet akcentuojame darbuotojų komandiravimo problemas. Mes bandome tą spręsti objektyviai, remiantis faktais, aiškiais argumentais, taip, tam, kad visi suprastų, apie ką eina kalba. Ir aišku, mūsų tikslas rasti surasti sprendimus, kalbantis tarpusavyje. Būtent tokio metodo mes ir laikomės. Tai yra europinis metodas. Ir esu įsitikinusi, kad net tokioje sudėtingoje srityje mes sugebėsime rasti bendrą atsakymą. Netgi sudėtingus dalykus galima padaryti, kai yra pakankamai daug valios ir noro. Taigi aš manau, kad su parlamento parama mums ir pavyks to pasiekti. Buvo užduotas klausimas dėl platformos, dėl nedeklaruojamo darbo. Pranešėjas Prinskis sakė, kad platforma šią savaitę, gegužės 27 dieną, bus pradėta taikyti. Čia pagal tą platformą dalyviai gali patys nustatyti savo darbo atvarkės. Yra įvairių žmonių, inspektoriai, mokesčių inspektoriai, darbo inspektoriai, socialiniai inspektoriai. Mes prašome, kad jie susiteltų ties tų įvairių inspekcijų skirtumais, patikrinimus skirtumais ir kad keistųsi geriausia praktika ir imtųsi bendrų iniciatyvų, nes mes tikrai vieni iš kitų galime daug ko pasimokyti. Ir taip pat turime pasirūpinti, kad visos tos idėjos ir praktikos, kuriomis keičiamasi, kad būtų jos kažkaip sukauptos ir kad mes galėtumėme padaryti išvadas, kurios būtų naudingos formuojant politiką. Būtent to mes prašome iš platformos, bet galiausiai ten veikiantys žmonės e, galiausiai pasirengs savas darbo atverkės dėl to, kaip jie ketina siekti pažangos. Ir mes tikimės, kad jie tą padarys labai konstruktyviai. Skurdas. Labai delikati problema. Ir žmonės sakė, kad vaikų skurdas yra gėda. Skurdas iš principo yra gėda ir aš tam pritariu. Ir mes negalime taikstysis tuo kaip neišvengiamybė. Mes kažką turime daryti ir spręsti tą problemą. Uh, Bet aišku, tai yra daugia, daugia sluoksnė problema ir mes neturime visų priemonių savo rankose Europoje, nes regionai vietos savivaldos valstybės narės irgi turi priemonių. Bet mes galime padaryti viską, ką įmanoma per semestrą, per savo lėšas, per savo priemonės kažkaip prie, to, prie tos problemos sprendimo prisidėti. Kažkas sakė, kad užimtumas yra labai svarbus klausimas, jeigu norime kovoti su neligybė, skurdu ir aišku, dar, darbas yra labai svarbus. Šio laikinė socialinė politika irgi labai svarbu. Mes šalims kitos rekomendacijose, re, rekomendacijose prašome valstybių laikytis modernaus požiūrio. Tai, tai nebūtinai reiškia labai daug lankstumo. Kai sakome modern, modernus modelis, tai reiškia, kad kai žmonėms reikalinga parama, jie tą socialinę paramą turi gauti. Yra sudėtingų etapų, momentų, perinamųjų momentų. Ir tada mes turime ir pas, būtent pasiūlyti tos socialinę paramą. Ir turime pasirūpinti, kad žmonėms būtų suteikiama galių, galimybių, kad jie nepatektų į nedarbos pastus. Ir jeigu mes tą politiką taikysime įvairiose valstybėse narėse, tai tada tikrai galėsime pasiekti pažangos kovoje su skurdu. Bet aš labai džiaugiuosi, kad Europos socialinėme fonde pirmąjį kartą Europos socialinio fondo istorijoje yra numatytas minimalus procentas rezervuotas socialiniai įtraukčiai. Ir aš manau, kad būtent taip ir reikia daryti ir aš džiaugiuosi, kad valstybės narės įsipareigojo šioje srityje siekti daugiau ir aišku, ta riba numatyta socialinėme fonde būtent šio parlamento pastangų dėka ir aš labai džiaugiuosi, kad taryba tam pritarė, bet aišku, dar darbo reiks atlikti nemažai šalims skirtos rekomendacijos buvo prieš kelias dienas patvirtintos ir ten irgi apie tai išsamei kalbama. Na, kas dar? Darbo ir profesinio gyvenimo suderinimas. E, da, atsiprašau, gyvenim, asmeninio gyvenimo ir darbo suderinimas. Tai čia būtų ir vaiko priežiūros atostogų direktyva, tėvystės direktyva. Mes dabar kreipiamės į socialinius partnerius dėl antros pakopos konsultacijų, bandydami išsiaiškinti, ko nori socialiniai partneriai. Ar jie nori imtis iniciatyvos, ar palikti tą iniciatyvą mums. O po to kartu su jumis mes pažiūrėsime, kaip toliau būtų galima žengti į priekį. Jeigu socialiniai partneriai nori prisimti atsakomybę, mes labai džiaugsmingai tą galimybę jiems suteiksime, nes, kaip žinia, socialiniai partneriai, socialinis dialogas mums yra labai svarbus. Žalios darbo vietos, darbo vietos kaimuose Aišku, mes norime kurti užimtumo visur, ne tik miestuose, mes norime gerų da darbų ir kaimuose ir mes naudojamės visomis priemonėmis, kad paremtumėme šį tikslą. Taigi, dar kartą, socialinės teisės, judėjimo laisvė yra susiję dalykai. Na, o dėl socialinio dempingo irgi reikia suprasti, kad bendroji rinka yra organizuotas darinys ir mums reikia surasti tinkamas taisyklės ir reglamentus ir mes turime būti pasirengę juos apginti. Aš turiu dar kon tris konkrečius klausimus iš ponios Stevens apie darbuotojų komandiravimą. Aš dėja neturiu laiko šiandien detal dabar detaliai apie tai atsakyti, apie tai pakalbėti, bet vėliau tikrai turėsime dar galimybių, kaip tarsime tuos pasiūlymus, bet aš tik tai vieną dalyką norėčiau akcentuoti. Uh, nes buvo labai daug nesusipratimo šioje srityje. Kai mes sakome, kad atlyginimai, kurie taikomi vietos darbuotojams, turi būti taikomi ir komandiruojamiems darbuotojams, tai nereiškia, kad kažkas, kas atvyko iš šalies, kur atlyginimai yra didesni, yra komandiruojamas į šalį, kur atlyginimai mažesni, kad jie uždirbs mažiau. Komandiruojamas darbuotojas paprastai pasirašo sutartį su darbdaviu, tai šalia iš kur jis atvyko ir tos sutarties sąlygų privalu laikytis, įskaitant ir atlyginimą. Bet jeigu tas darbuotojas perkeliamas, komandiruojamas į kitą šalį, kur atlyginimai gal didesni ar mažesni, tai tada mes turime lyginti, kokia padėtis yra primančioje valstybėje, lyginant su siunčiančiaja valstybė. Ir kad tie pinigai, kurie yra sumokami, kad būtų bent jau nemažesni nei primančioje valstybėje. Tačiau turime nepamiršti, kad komandiruojamas darbuotojas vis tiek yra pasirašęs sutartį su darbdaviu savo šalyje. Bet esmė ta, kad negali būti mokama mažiau už mažiausią lygmenį. Kas dar? Dėl skurdo ir 60 procentų vidutinio lygio, būtent, kad visi bent jau 60 procentų vidutinių pajamų turi gauti. Na, mes nesame už tai atsakingi, tai nėra mūsų kompetencijos klausimas, mes semestre šalims skirtose rekomendacijose teikime tik tai rekomendacijas. Mes negalime minimalių pajamų nustatyti valstybėms narėms, tai yra valstybių narių klausimas, bet aišku, mes galime padėti keistis geriausią praktiką, teikti rekomendacijas, mes galime tokiomis priemonėmis pasinaudoti, kad paragintumėme valstybės narės būtent to siekti. Taigi, pirmininkė, Man atrodo, kad bent jau paliečiau visus tuos klausimus, supratau, suprantu, kad viskas buvo labai paviršutiniškai padaryta, tikrai daug buvo įdomių klausimų užduota, mes juos būtinai, juos būtinai atsižvelgsime toliau formuojant politiką, bet turite suprasti, kad tiesiog ne, neturėjau pakankamai laiko, kad galėčiau tinkamai atsakyti visus jūsų klausimus, bet labai norėčiau padėkoti už šias naudingas diskusijas. Ačiū. Recht herzlichen Dank, Frau Kommissarin, waren ja fast. Labai Ačiū, gerbiama komisarė. E, nors kalbėjote ir ilgai, bet tikrai e, tuo džiaugiamės. Nors diskusijos užtruko 15 minučių ilgiau e, negu kad buvo suplanuota, bet to vis tiek labai džiaugiamės, gal kitą kartą koordinatoriai kalbės trumpiau tiek laiko, kiek jiems ir skirta. Uh, Aišku, struktūrinio dialogo darbai nesibaigia, mes šiuo metu rengiame užimtumo komiteto nuomonę, apie ją dar kartą pakalbėsime gegužės 26 dieną, kai vis koordinatorių posėdis, pateikti ir pakeitimai, e, e, komitete balsuosime gegužės 30 dieną. Jeigu koordinatoriai nesusitars, tai tuomet e, šis dosie bus perdotas komiteto pirmininkų, komitetų pirmininkų e, komitetui, vėliau viskas pateks ir komisijos rankas. Aš tikrai tikiuosi, kad mūsų pasiūlymai ir mūsų kritika, mūsų pastabos bus, visą tai bus atspindėta komisijos darbo programoje. Dabar skelbiu trumpą pertraukėlę, o paskui tęsime darbą. Hmm. What's fixing, yeah. Combien de temps, président? Huh? Kiek laiko trūksta per traukėlę, pirmininkė? So, Kolleginnen und Kollegen, dann starten wir in den Tages... Mėly kolegos, eikime prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Turėtumėm balsuoti dėl naujos, perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl priekybos ir investicijų. Pranešėjas yra Joachim Schuster. Gavote balsavimui skurtus dokumentus ir pradėkime balsuoti. Visų pirma, pirmas paragrafas B kompromisas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Toliau A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau M kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau C kompromisas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, primta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 15 kartu su L kompromisu, dėl jo balsuosime. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Priimta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 18. pakeitimas. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau D kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 27. kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 28. kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 29 pakeitimas, jis buvo įtrauktas į kompromisą. Toliau 32. kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 32 pakeitimo balsuojame. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Pakeitimas priimtas. Toliau kompromisas E. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas kompromisas. Toliau F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Kompromisas G, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. H, kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 64, kas už, kas prieš. Neaiškus rezultatas pasitikrinkime dėl 64 pakeitimo. Balsuokime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 25 už, 25 prieš. Tai reiškia, kad pakeitimas atmestas. Toliau 65 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 66 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Nedidelė balsų per, persvara patvirtinta. E kompromis, I kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtinta. J kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Dėl 84 pakeitimo dabar neturime balsuoti, taigi 85. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Ką kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Devintas paragrafas, 94 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Kompromisas L. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primtas. Toliau. 99 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primtas. 101 kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. 102 kas už? kas prieš. Priimta. 103, kas už. Pasitikrinkime dėl 102, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti, pakeitimas patvirtintas. 103, kas už kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Dėl 104 balsuoti nebereikia. Tai elektroninis balsavimas dėl e, viso nuomonės projekto. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 42 už, 8 prieš. Sveikiname pranešėją. So, dann ist aufgerufen der Tagesordnungspunkt 5. Eikime prie penkto darbo tvarkas klausimo. Kaip žaupai gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse? A, kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 19 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, Atmestas 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas 25. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. 26. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. B kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimtas. 35. Pakeitimas. Kas už? Prieš tai C kompromisas Kas už C kompromisą, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Na, o dabar jau 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 36 ir 37, jų balsuokime iš karto vienoj pukas už, prieš, susilaiko, atmesta. D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. F kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. E kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 49 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 51. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 53. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. G kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 54. Kas už? Kas prieš? lyg ir priimtas, bet gal pasitikrinkime. Dėl 54 balsuokime. Baigiame balsuoti, pakeitimas patvirtintas. Toliau 56. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, kad atmestas, bet pasitikrinkime dėl 56 pakeitimo. Baigime balsuoti. 16 už 34 prieš, bet nelabai buvo aiškus rezultatas. E, H, kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 59 ir 60, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atleiskite. Turėtumėm balsuoti tik dėl 59, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Kompromisas į. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Toliau 69. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 70. Kas už, Nėra balsavimo dalimis, tas prašymas atsimtas. Visas 70 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko primtas. Septyniasdešimt pirmas atkrenta. Ne. 71. Kas už 71, kas prieš, kas susilaiko, Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 71-ojo. Ar visi pabalsavote? Priimtas pakeitimas. 72 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 73 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas Primtas. 74. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atrodo, kad atmesta pirmoji dalis. Tai tuomet atkristų antroji, ar ne? Pasitikrinkime dėl pirmosios dalies. 74 pakeitimas, pirmoji dalis. Ar visi pabalsavote? 25 už, 25 prieš. Tai tuomet balsuokime dėl antrosios dalies. Irgi elektroniniu būdu. 74 pakeitimo antroji dalis, prašom. Hm, Ar visi pabalsavote? Atrodo, kad taip, baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. 75. Kas už, kas prieš. Atrodo, kad daugiau prieš, bet pasitikrinkime. Nelabai aišku. 75 pakeitimas, elektroninis balsavimas. Ar jau visi pabalsavote? Pakeitimas primtas. 76 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 77, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. J kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 90, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Dėl 90. Ar jau visi pabalsavote? Panašu, kad taip, baigiame balsuoti. Pakeitimas primtas. Ką kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko? Primtas L kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 99 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 99 pakeitimas. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Primtas. Šimtas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Šimtas pirmas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Šimtas ketvirtas ir šimtas penktas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. M kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 114 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 115 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 116 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 117 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 118, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. N kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 123, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 123. Ar visi pabalsavote? Panašu, kad taip, baigiame balsuoti. Atmestas. 124, 125, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. O kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas priimtas. Toliau pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas pakeitimas. Na, o dabar galutinis balsavimas dėl viso nuomonės projekto. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Jeigu tai, balsavimas baigtas. 39 už, 7 prieš, Sveikiname pranešėją. So. So, dann sind wir. Kągi, dabar priartėjome prie šešto darbo tvarkės klausimą. Nuomonės projektas apie ES jaunimo strategijos įvertinimą. Kalbama apie 13-15 metų strategiją. A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 14, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 14. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primtas. Toliau C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primtas. Toliau. 31. Ar ne? Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. 32. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaiškus rezultatas, pasitikrinkime dėl 33 pakeitimo, prašau. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 30 už. Toliau 34 pakeitimas su e, žodiniu pataisimu. Dėl jo neturime balsuoti. Taigi 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 35. Kas už? Ne, šis pakeitimas atkrenta. E kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimtas. 45. pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimtas. F kompromisas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 53. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 54. Atkrenta. Kompromisas G. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. H. Kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas priimtas. Toliau 74 kas už, kas prieš. Neaišku, pasitikrinkime dėl 74. Ar visi pabalsavote? Taip. Pakeitimas primtas. Toliau 75. Kas už? Kas prieš? Neaišku, gal pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 75-ojo. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 26 už. Toliau 76 pakeitimas. Būtų gerai, jeigu aiškiau keltumėte rankas. Kas už 76, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Į kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 65 atkrenta, toliau 79 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. hier bei mir noch nicht. Beim Amendment 80 hat es eine Änderung gegeben. Dėl 80 pakeitimo įvyko šioks toks pasikeitimas, apie kurį žino visi išskyrus mane. Tai balsuokime dėl 80 dabar su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primtas. 81 atkrenta. Dabar 82 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 83 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 84 atkrenta, toliau 85 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 86 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 87. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 87. 87, sako pirmininkas. Ne, vis dėlto 88, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 89, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, 90 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, 91 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, 92 atkrenta. Na, o dabar balsuokime dėl viso nuomonės projekto. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 47 už 4 prieš. Sveikiname pranešėją. Tuo ir baigiame balsavimą. Labai ačiū Jums visiems. Und wir sind wieder in Viskas vyksta pačiu laiku. So. Taigi. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt. Eikime prie septinto darbo tvarkės klausimo. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veikla, poveikis ir pridėtinė vertė. Prašyčiau kalbėtis už salės durų, tam, kad galėtumėm tęsti darbą. Taigi fondo veikla nuo 2007 iki 2014 metų Marian Haken ir mūsų pranešėja. Marian Haken. Dabar ir pasisakys, jei suteikiamas žodis. Thank you, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus. 136 pakeitimai pateikti, ganėtinai nemažas skaičius, bet galima jį suvaldyti. Dabar aš atskirai pakeitimų neaptarsiu, tam neturime laiko, pasistengsiu juos sugrupuoti ir pakomentuosiu kai kuriuos skirtingus pakeitimus. Bet iš esmės aš šiandieną aš tiesiog noriu išklausyti, ką turi pasakyti kolegos. Galbūt jie norės paaiškinti, dėl kokių priežasčių pateikė pakeitimus. Yra nemažai pakeitimų dėl numatomo restruktūrizavimo. Šios diskusijos vyko Kai mes e, praėjusį kartą peržiūrėjome DEF, yra e, naujų e, komentarų reglamente, tačiau reglamentas kalba apie atleistus darbuotojus. Taigi reikia galvoti apie restruktūrizavimą. Turime čia pasižiūrėti ir apie valdymo pakeitimus ir taip pat apie tvarkymasi su darbo praradimu. Europos globalizacijos fondas negali šių problemų išspręsti, todėl aš norėčiau pasižiūrėti, ką kolegos nori pasakyti. Kol kas fondas neturi galimybių pagelbėti šioje srityje. Aš esu atvira pastaboms, bet nelabai įsivaizduoju, kaip galėtume integruoti šį aspektą. Buvo ir tokių teigiamų pakeitimų, kuriuose buvo kalbama apie kooperatyvų vertę. Toliau prekybos politika, čia taip pat buvo gerų pakeitimų. Aš laikiausi idėjos, kad Europos globalizacijos fondas negali būti tarsi figos lapas, kuriuo komisija prisidengs ir sakys, kad bus prarasta tiek ir tiek darbo vietų, bet mes viską išspręsime su EGF. Man atrodo, kad tie kolegos, kurie pateikė pakeitimus, labai griežtai vertina šį aspektą. Be to, na, buvo pakeitimų ir apie prekybos susitarimus. Visgi tai nėra vieta tiems klausimams spręsti. Kai kuriuose pakeitimuose yra pateikiama labai detali informacija. Aš manau, kad galima būtų bendrai tai paminėti, bet šiame pranešime nereikėtų kalbėti apie savo reakciją į TTIP ar į kitus susitarimus. Mes juosime parengę pranešimą šiais klausimais parlamente ir neįsivaizduoju, kaip būtų galima įtraukti šios aspektus, nors tam tikrus nebendrus elementus galima būtų įtraukti. O toliau, kaip e, patobulinti reglamentą, ypač e, kai kalbame apie skaidrumą. Aš pasisakyčiau už tokių pakeitimų įtraukimą. Negana to, buvo pateikti pakeitimai susiję su MVI ir kaip jos galėtų e, būti naudingos darbuotojams. Toliau socialinis dialogas visuose etapuose, tiek taikant, tiek įgyvendinant viską. Tam pritarčiau. Na dabar neprisimenu, kas teikia pakeitimą apie pervertimo politiką. Gal Ansander pateikė tą pakeitimą. Gal galėtumėte paaiškinti, ką jūs turėjote omenyje. Dar keli pakeitimai apie skaičių mažinimą nuo 500 iki 200. Aš iš principo tam neprieštarauju, bet mes jau praėjusį kartą apie tai diskutavome. Noriu atkreipti kolegų dėmesį, kad yra nukreipti leidžiančios nuostatos, kai valstybės narės gali prašyti tų e, skaičių, kurie yra kur kas mažesni negu 500. Yra 50-60 procentų visų praėjusių metų prašymų ir buvo susiję su skaičiais mažesniais, gerokai mažesniais negu 500. Taigi tokia galimybė jau yra numatyta ir man atrodo, kad ji labai gerai veikia. Gal ne visos valstybės narės jie pasinaudoja. Bet e, aš nemanau, kad reikėtų šiuo aspektu keisti reglamentą. Man atrodo, kad ne, nesukurtume tai pridėtinės vertės. Aišku, galime padiskutuoti. Žinau, kad e, per praėjusias diskusijas e, buvo tokių, kurie pasisakė už skaičių mažinimą ir buvo tokių, kurie labai prieštaravo tokiems siūlymams. Aš laukiausi tokios pozicijos. Mes turime nukrypti leidžiančią nuostatą ir man atrodo, kad to pakanka. Galime tai pamatyti iš valstybių narių prašymų skaičių kai jos prašo sumažinti tuos skaičius. Toliau, pagreitinimo procedūros, įsikišimas laiku ir panašiai. Čia, manau, visi sutarėme. EGF perėjo per įvairius etapus. Praėjusį kartą mes taip pat pasižiūrėjome, kaip yra paskirstomas laikas. Tad gal kolegos galėtų teikti konkrečius pasiūlymus, kur galima būtų sutaupyti laiko. Jeigu konkrečiai tai aptartume, tai tikrai mielai išklausyčiau. Nemažai gerų pakeitimų apie mokymą orientuotą į atitinkamus sektorius taip pat poreikių nukrypti leidžianti nuostata ir prašoma tai pratesti, tai aš tam pritariu. Vienas ar du pakeitimai apie tai, kad 23 procentai dalyvių yra moteris. Nežinau, ką mes čia galėtume padaryti, bet vėl padiskutuosiu su kolegomis. Toliau vienas ar du na, pakeitimai apie vadovaujančią agentūrą ir būtinybę turėti lankstumą vertinant skirtingus prašymus, į būtinybę atsižvelgti į poreikius, kad būtų įtrauktos atitinkamos organizacijos. Man atrodo, kad tai yra gerai, tai palieka lankstumą valstybėms narėms, bet tuo pačiu pagerina ir EGF veikimą. Aš mačiau, kad kolega ar du išbrukė uh, mano dalį, kur yra kalbama apie už, neužimtumą, nedarbą. Aš tik noriu pasakyti, kad kai žmonės pagerina savo įgūdžius, tai jie yra pasirengę ieškoti darbo. Ir jei pasižiūrėtume į poreikius, tai labai dažnai tie asmenys iš viso nėra dirbę Taigi reikėtų pagalvoti apie tos e, žmonės, kurie ne, nesimoko, nedirba ir panašiai. Reikėtų čia e, aptarti ir e, kitus užimtumus susijusius klausimus. Septintojo B straipsnio numatomos ribos. Čia buvo pateikta įvairių pakeitimų. Mes praėjusį kartą stengiamės viską sumažinti, mums iš dalies pavyko. Aš pati pasisakyčiau už tos ribos tolesnį sumažinimą, bet turiu pasakyti, kad konsultuodamasi apie šį pranešimą gavau labai stiprią žinę kad nereikėtų liesti tos ribos, nes jis suteikia lankstumą darbuotojams. Pavyzdžiui, šiandieną mes pamatėme, kad e, Belgijos prašyme buvo e, pasinaudoti tik tai e, penkiomis paskatomis. Tai yra, pavyzdžiui, tam tikros išmokos ir Kaip jau sakiau, konsultacijų metu aš pamačiau, kad nenorima tos ribos mažinti. O toliau mažesnis finansavimas EGF tiems pakeitimams pritarčiau. Tai tokių daug sričių buvo pakomentuota ir būtų tikrai gerai, jeigu kolegos pakomentuotų tuos pakeitimus, kuriuos aš dabar paminėjau, gal jie galėtų paaiškinti plačiau. Bet kuriuo atveju aš esu įsitikinusi, kad bus užtikrintas geras bendradarbiavimas tarp šešėlinių pranešėjų ir aš labai laukiu darbo su jumis. Labai ačiū. Na, o dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Visų pirma, EPP frakcijos pranešėjas. Ačiū, aš kalbėsiu angliškai. So many... Aš irgi džiaugiuosi, kad tiek daug pakeitimų buvo pasiūlyta pranešimui, tai rodo, kad problema yra rimta, kalbant apie priekybos krizę, kurią patirime ir dėl to, kad pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas leidžia išspręsti tokias problemas. Keliais pakeitimais yra bandoma išspręsti tam tikras problemas, kurios nepatenka į fondo apriepti ir tikimės, kad pavyks dar labiau pagerinti ir taip išsamų pranešimą. Sveikinu tuos pakeitimus, kur kalbama kuriuos patikė pati pranešėja ir kur kalbama apie tai, kad svarbu įvertinti ir numatyti vietos darbo rinkos poreikius, kad būtų galima pagerinti nedirbančių darbuotojų reintegravimą. Taip pat, kad valstybės narės galėtų laiku imtis priemonių ir nustatyti maksimalius lygius, taip pat, kad būtų galima padėti įvairiems gamybos sektoriams, statybos pramoniai panašiai, kad daugiau nedirbančių žmonių gautų paramą, ypatingai iš MVI. Ir aš laukiu tolesnių diskusijų su e, pranešėjais šešėliniais pranešėjais dėl kompromisinių pakeitimų. Dėkoju. Sehr, Marita Ulfskog. Čia dabar Marita Ulfskog, socialdemokratų vardu. Vėlgi norėčiau padėkoti Marian Harkin už jos atliktą darbą ir labai detalų pristatymą ir taip pat visiems šešėliniams pranešėjams noriu padėkoti už daug tikrai gerai argumentuotų pakeitimų. Aš laukiu tolesnio mūsų darbo ir manau, kad tai tik tai rodo, kad visi labai rimtai žiūrėsime į šį fondą. Fondas svarbus ir jo vaidmuo reikšmingas. Mes turime irgi paremti pagrindinės to fondo funkcijas ir jį tobulinti ateityje. Ir girdėjau, kad kelios politinės frakcijos laikosi panašios pozicijos. Dabar mūsų pakeitimai, socialdemokratų pakeitimai, jais bandoma, bandoma spręsti tos problemos, apie kurias kalbėjome ir anksčiau komitete. Mes sprendėme Štai kokias problemas susijusias su tuo, kad ES priekybos susitarimuose dažnai yra sukūriamos tokios situacijos, kai reikalinga parama iš prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų. Ir mes turime pasirūpinti, kad tas fondas ne, nebūtų tokiu sprendimu, kai prarandamos darbo vietos dėl prastų priekybinių susitarimų. Mes neturime nieko prieš priekybą, tačiau mes turime pasirūpinti, kad nebūtų keliamos problemos ir tada bandoma jas spręsti. Viena priežasčių yra ta, kad fondo lėšos yra ribotos. Mes pasiūlyme reikalavimą papildomo finansavimo, taip pat reikalinga šio fondo lėšomis pasinaudoti tais atvejais, poreik, kur poreikiai patys didžiausi, tarkim, kai visas sektorius nukenčia ir tada reikalinga jo reforma. Turime paremti struktūrinius prisitaik... struktūrinio prisitaikymo iniciatyvas, o ne versti, tai, versti įmonės palikti Europą. Taip pat e, pakeitimas dėl europinių taisyklių, kurios būtų teisiškai saistančios. Parlamentas paprašė, prašė to komisijos yra anksčiau. Ir dabar tikrai tinkamas momentas e, dar kartą tą padaryti. Šis fondas turėtų būti naudojamas, kai kyla nenumatytos situacijos. Jeigu jis sistemingai yra naudojamas, tai nėra, ne, ne, dėl netinkamų priežasčių tai nėra jau fondas nenumatytiems atvejams. Įmonės turi priimti didesnį atsakomybę už savo veiksmus. Mes taip pat akcentuojame, kad norime geresnės priežiūros, kad geriau būtų prižiūrima, kaip naudojamos fondo lėšos per tą turėtų daryti Eurofound ir taip pat turi būti daugiau skaidrumo, jeigu mes norime tas ribotas lėšas išsaugoti, norime, kad jos būtų naudojamos tinkamai ir laiku. Dėkoju už darbą, ponia Harkin, ir mes e, jūs remsime tolimesnė darbe. Dėkoju. So, für die ECR wäre jetzt dran. Ačiū. Čišlės Krasnodevskio turėtų pasisakyti akar frakcijos vardu, bet jo salėje nematau. Nematau nieko, kas jį galėtų pavaduoti. Tuomet Lynn Boylan, žaliųjų vartų, prašom. Uh, thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir pranešėjai už atliktą darbą rengiant šį pranešimo projektą. Aš norėčiau konkrečiai pakalbėti apie kai kuriuos pakeitimus, kuriuos mes pateikėme ir norėčiau pasakyti, kad remiamės šio fondo lėšų įgyvendinimo patirtimi sukaupta Airijoje ir konsulta, konsultacijų su suinteresuotais asmenėmis patirtimi. Viena didžiausių problemų, kurią matome, tai yra tai, kad nėra pakankamai panaudojamos tos lėšos, taigi vėlgi trūksta veiksmingo ir lai, savalaikio fondo programų įgyvendinimo ir dėl to milijonai eurų sugrįžta į komisiją nepanaudoti. Ir tai reiškia, kad tie darbo netekę darbuotojai, kuriems reikalinga parama, jie jos negauna. Pavyzdžiui, Lufthansa Technik e, atveju 1,5 milijono iš 4 milijonų fondo lėšų sugrįž į komisiją nepanaudotos iki rugsėjo mėnesio. Ir vėlgi čia problema yra ta, kad tai nebuvo vien tik tai, tai kad trūko žinių, bet taip atsitiko dėl to, kad informacijos laisvės prašymas buvo pateiktas. Taigi čia yra skaidrumo problemų dėl to, kaip yra gyvendama šis fondas valstybių narių lygmenių. Taip pat aš siūliau pakeitimus, kur kreipiamas į komisiją ir raginamos, kad ji paragintų valstybės narės uh, turėtų, kad jos turėtų stiprią atsakingą agentūrą, kuri būtų atsakinga už tokių programų koordinavimą valstybėje narėje. Tokia agentūra turi turėti pakankamai įgaliojimų, kad e, būtų maksimaliai panaudojamos fondo lėšos ir kad ji būtų atskaitinga ir valstybių narių parlamentui, valstybės narės parlamentui ir komisijai. Taip pat mes vidinės trukmės programos peržiūrą siūlome komisijai ir atitinkamoms institucijoms valstybėse narėse, kad tai turėtų būti privaloma ir kad ten turėtų būti pateikiamos detalės apie tai, kokios išlaidos yra įvertinamos ir kokie yra papildomi veiksmai numatomi, kad nebūtų nuolatos nepakankamai įsisavinamos lėšos. Taip pat reikalaujame, kad turinys būtų atskleidžiamas ir tokios vidinės trukmės peržiūros išvados būtų viešos kad būtų aiškiai aki, matoma, kiek nėra panaudota lėšų. Toliau sveikiname tai, kad intervenciniai laikotarpiai pratesiami iki dviejų metų. Ir taip pat siūlome pakeitimą, kur kreipiamės į komisiją su prašymu pakeisti programų gyvendinimą nuo dviejų metų nuo patvirtinimo, o ne paraiškos pateikimo momento. Mes konsultavome su suinteresuotais asmenimis būtent dėl šių įgyvendinimo laikotarpių. Ir taip pat mes vertiname tai, kaip vyksta mokymai. Ir daugelis tų kursų, pavyzdžiui, yra daugia, daugiamečiai trejų metų kursai, kai tuo tarpu finansavimas iš fondo nutrūksta per, per vidurį tų programų. Taigi mes siūlome pakeitimus, kur daugiametės programos, mokymo programos turėtų būti finansavimas, netgi finansuojamos tuomet, kai programa jau nėra įgyvendinama kad nenutrūktų finansavimas toms programoms ir kad žmonės galėtų užbaigti tos kursus, kuriuos pradėjo. Kitas dalykas tai, kad trūksta paramos įsisavinimas, kalbant apie nedirbančius ir nesimokančius žmonės. Čia ypatingai kalbėjome su uh, suinteresuotomis šalimis ir įvairiomis organizacijomis apie šios, šios programos įgyvenimo etapus. Mes manome, kad tokiu būdu tokie žmonės galėtų geriau pasinaudoti tokiamis lėšomis, nes tokiu būdu mes galėtumėme maksimaliai padidinti lėšų įsisavinimą tarp tokių nedirbančių ir nesimokančių asmenų. Taip pat agentūros ir organizacijos turėtų užtikrinti kiek galima aktyvesnį bent dalyvavimą. Na ir valstybės narės taip pat susidūrė su problemomis ir reikalinga įgyvendinimo e, nepriklausoma, įgyvendinimo nepriklausomas įvertinimas, ypatinga dėmesį skiriant nedirbančių nesimokančių asmenų dalyvavimui tam, kad galėtumėme pagerinti bendrai programos naudojimą, nes, kaip sakė kolegos, finansų turime ribotą kiekį, taigi norime, kad tai, kas būtų daroma, pasiektų geriausio rezultato. Taip pat komisija pratėsė laikotarpį pagal jaunimo užimtumo e, iniciatyvą, kad būtent nuo 17 metų gruodžio mėnesio būtų galima pritaikyti ir EGF programas. Taigi tokie yra mūsų frakcijos pakeitimai ir laukiame tolesnio darbo su šešėliniais pranešėjais ir pranešėja siekiant kompromisų. Danke, Tatjana Štanuka. Ačiū, Tatjana Štanuka. Aš pasisakysiu Monikos Vana vardu dėja ji išvyko į kito komiteto koordinatorių posėdį. Mūsų frakcijai svarbiausi klausimai štai kokie. Mes sutinkame, pritarime pranešėjai dėl to, kad reiktų sumažinti ribas, nes išlygos ketvirtos straipsnio antroje dalyje numato pakankamai lankstumo šiuo atveju. Kaip jau buvo pasakyta ankstesniuose susitikimuose, pagrindinis mums rūpimas klausimas, kuris buvo uh, paminėtas ir kitų kolegų, yra tas, kad tam tikrais atvejais panašu, kad kai kurios šalys pasinaudoja fondo bendra finansavimu, kad pakeistų valstybės narės prievolės. Taigi turi būti nustatyto, nustatytos taisyklės, kad nebūtų tokių atvejų. Dėl išmokų mes sutinkame sumažinti jų dalį, atsižvelgiant į auditorumų rekomendacijas, kad šis fondas sukurtų didžiausią pridėtinę vertę. Mes 16 pakeitimų pasiūlėme ir laukiame tolesnio darbo, rengiant kompromisus su pranešėju. Ačiū. Dankeschön. Laura Ačija. Ačiū. Laura Adžėja FDD. iš FDD nematau jos salėje. Tai tuomet kolega Demarta. Merci, euh, monsieur le président. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti ponios Bizoto vardu ir aš perskaitysiu tekstą jos. Bet aš asmeniškai dar norėčiau padėkoti poniai Harkin už jos atliktą darbą, sąžiningas ir objektivus jos darbas, kuris aiškiai parodo, kad nėra pakankamai duomenų ir reikaling, ne, nepateikta tinkama poveikio analizė. Dėl to reikia pakoreguoti šią prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo sistemą ir kad MVI nepakankamai yra įtraukti. Dabar, ką sako pane Bizoto, štai ką jis sako. Mėly kolegos, aš pritariu ir labai vertinu kolegų pasisakymus ir pakeitimus. Mes privalome parengti, kuo galima, išsamesnę sistemą tam, kad šis fondas būtų pritaikytas prie ateities poreikių. Šis fondas skubos tvarka taikoma e, priemonė, esant neįliniams situacijoms, e, kai atleidžiami darbuotojai dėl globalizacijos arba kitų priežasčių. Aš pritariu kolegoms, kurie akcentuoja, kad reikia įvertinti fondo veiklą praeitie ir ta, tas įvertinimas rodo, kad ES priekybos politika ir taip pat taupimo politika, kurią primeta Trojka, uh, sukelia tam tikrus reiškinius, tokius kaip darbo perkelimas, įmonių perkelimas, taip pat gamybos pertvarkymas ir eksternalizavimas, kuris sukelia didelį nedarbo lygį piliečių tarpe. Taigi, aš pritariu tam, kad reikalinga atsižvelgti į ekonominę krizę, kuri iš tiesų labai smarkiai paveikė ypatingai nedidelės įmonės, vidutinės įmonės ir dėl šios priežasties manau, kad sumažinti uh, E, atleistų darbuotojų skaičių reikalinga, kad būtų galima daugiau pasinaudoti šio fondo lėšomis. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad šis fondas neišspręs nedarbo problemų ES ir tikiuosi, kad ateityje šis fondas netaps oficialiu pasiteisinimu, kurio priedangoje ES ir toliau dėrėsis dėl tokių sutarčių kaip TTIP, nes 60 tūkstančių darbo vietų dėl tokios sutarties bus prarasta. Taigi tikimės, kad tas fondas bus pakankamai skaidrus, kad bus galimybė susipažinti visuomeniai su e, ta informacija, kad būtų atliekama ir tinkama šios, šio fondo valdymo kontrolė. Taigi tiek norėjo pasakyti mano kolegija. Jawohl. Dann haben wir jetzt die Runde der Schattenberichte. Kągi, tai jau pasisakė visi šešėliniai pranešėjai. Toliau Agnes Jungerijos, prašom. Aš pamaniau, kad pasinaudosiu galimybę, kad dirbu ir INTA, ir užimtumo komitete, kad pakomentuočiau tą INTA pranešimą. Mes irgi stengiamės iškoti kompromisų. Man atrodo, kad jie galėtų prisidėti prie panios Harken darbo. Dėkoju už atliktą darbą. Dabar norėčiau pasakyti kai ką iš INTA perspektyvos. Marita jau paminėjo kad e, tai ne vieta pasisakyti prieš prekybos susitarimus. Arba e, pataisyti blogus prekybos susitarimus. Inte komitete mes e, ieškome atitinkamų susitarimų bet svarbu suprasti, kad net tuo atveju, kai priekybos susitarimas yra labai geras, tai visuomet vis tiek bus e, nugalėtojai ir pralaimėtojai. Ir kai atliekate savo darbą, tikitės, kad bus daugiau laimėjusių nei pralaimėjusių. E, dėl tų piliečių, e, kurie dirba tose sektoriuose kuriuose yra prarandamos darbo vietos, tai labai svarbu, kad tie žmonės grįžtų į darbo rinką. Reikia kalbėti ne apie tų sektorių ar regionų praradimus, nes tokiu atveju tiesiog yra badomi pirštai į EGF ir nevyksta tikros diskusijos apie tai, kaip daryti pažangą ir kaip pagelbėti tiems darbuotojams, toms įmonėms ir regionams. Mes intą pranešime kalbėjome apie tai, kad reikia iš anksto turėti labai gerą poveikio vertinimą. Tada reikia užtikrinti tinkamą informaciją ir konsultacijas su visomis suinteresuotomis šalimis. Inta pranešime mes kalbame ir apie nacionalinį socialinį planą, jeigu galima taip pavadinti. Tai reiškia, kad darbuotojai ir darbdaviai turi iš anksto apie viską diskutuoti ir nelaukti, kol neužimtumas tampa realybę. Be to, mes norėtume, kad būtų sumažinta tinkamumo kriterijų riba. Jeigu norime perduoti tinkamą žinią, tai turime nepamiršti, kad yra žmonių, kurie pralaimi toje didelėje globalizacijos kovoje. Tad e, labai svarbu perduoti tą aiškę žinią. Žinau, kad egzistuoja nukrypti leidžianti nuostata, bet reikėtų konkretesnio pasisakymo. Mes kalbėjome ir apie prekybos apsaugos priemonės, dėl jų dabar verda karštos diskusijos, dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso suteikimo ir taip toliau. Nu, socialinis dialogas ir problemos sprendimas yra tai, apie ką mes daug kalbėjome INTE pranešime. Aš viliuosi, kad jūs rasite galimybę įtraukti tuos aspektus ir į jūsų pranešimą, jeigu aš galėsiu kuo nors padėti, jei norėsite tolesnių paaiškinimų, tai aš esu pasirengusi jums pagelbėti. Ačiū. Danke. Jetzt folgt Maria Arena. Ačiū toliau, Marija Arena. Merci, uh, merci a... Ačiū Marijanai Harkin už atliktą uh, darbą, apie pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondą. Maritai dėkoju irgi už atliktą darbą. Mano situacija tokia pati kaip ir kolegės, kuri ką tik kalbėjo, kuri dirba ir INTA ir šiame komitete. Ir aš manau, kad reikia tikrai pamastyti apie tai, kaip šį fondą būtų galima geriau panaudoti ir taip pat kalbėti čia ir apie priekybos politiką, kurią vykdo dabar ES. Taigi, galbūt reiktų tokį išsamesnį poveikio vertinimą atlikti regionių lygmenių ir šakinių lygmenių, kad mes galėtumėme įvertinti situaciją, nes kaip buvo pasakyta, ir geriausiuose prekybiniuose susitarimuose kažkas praranda, kažkuris tai sektorius ekonomikos nukenčia, taigi reikia e, kiek įmanoma pakoreguoti tokius susitarimus. Taip pat manau, kad reikia labai atsargiai kalbėti apie patį fondą ir regionus, kurie labiausiai nukentėję yra. Kai vyksta ekonominio, ekonominio sektoriaus restruktūrizacija būtent, tada matome tam tikrose regionuose daug problemų, nes labai sunku yra kažką padaryti su tais darbuotojais, nes ta pramonė šaka tiesiog išnyksta iš to regiono. Taigi labai svarbu, kad regioninis matmuo būtų čia akcentuojamas ir taip pat tam reikia pritarti galbūt labiau nei tą darome dabar, nes turime parodyti, kad Europos ES tam tikri regionai negali, tarkim, tam tikrose ES regionuose kyla problemų dėl kažkokio tai ūkio sektoriaus. Ir taip pat e, klausimas dėl reintegracijos. Mes kalbame apie tai, kad niekur nedirbantys ir nesimokantys asmenys irgi gautų uh, paramos iš to fondo lėšų, bet ypatingai turime kalbėti apie tos regionus, kur darbo lygis yra ypatingai, nedarbo lygis ypatingai didelis, kad e, tie žmonės irgi galėtų gauti kokių tai galimybių, nes dažniausiai yra mažas kvalifikacijas durintys asmenys, taigi reikia specifinių programų tiems žmonėms ir šiandien ryte mes kalbėjome apie tokią specifinę programą, taigi reikia tos specifinės programos ir tų žmonių atveju ir taip pat Reikia daugiau paramos tiems žmonėms, kurie neturi tų kvalifikacijų. Aišku, fondas visų problemų neišspręs, bet yra ir kitų fondų, kuriais galime spręsti kitas problemas, yra socialinis fondas, taigi mes neturėtumėme čia sumaišyti tų dviejų fondų tikslų, mes neturime reikalauti, kad globalizacijos fonde vis fondų būtų viskas, visos problemos išspręstos dėl reintegracijos ir panašiai. Yra ir kitų fondų, socialinis fondas, arba FEDER, kurių lėšomis irgi būtų galima pasinaudoti ir perkvalifikuoti asmenis tokiais atvejais. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar jau e, prieėmė prie komiteto narių pasisakymų pabaigos, tad norėčiau paprašyti Žiratą Maž pakomentuoti. Labai ačiū, pane pirmininkė, už sutiktą žodį. Aš visų pirma norėčiau nuoširdžiai padėkoti šiam komitetui ir pranešėjai už tokį darbą ir EGF skiriamą dėmesį. Komisijos vardu aš norėčiau išsakyti komentarus apie tuos pakeitimus, ne atskirus, bet jų grupės. Turiu pradėti nuo to, nuo ko pradėjo pane Harkin. Pokyčių numatymas ir restruktūrizavimas komisijai atrodo labai svarbus, bet tai nėra EGF vaidmuo. EGF neturi numatyti pokyčių, e, neturi stebėti kažkokių prekybos susitarimų tam, kad pasižiūrėtų, kaip tie prekybos susitarimai viską paveiks. EGF formatas nėra tam numatytas, noriu tiesiog tą pabrėžti. O taip pat noriu pasakyti, ką komisija gali jau dabar padaryti. AGF e užtikrina abipusę mokymasi struktūrą. Mes surinkame įgyvendinimo agentūras iš valstybių narių dviejų, du kartus per metus ir stengiamės užtikrinti abipusį tarpusavio mokymasi. Tų sesijų metu mes pasižiūrime, kokios yra blogosios praktikos iš valstybių narių ir stengiamės pasidalyti žiniomis su tomis valstybėmis narėmis, kurioms nelabai sekasi. Labai svarbu, turint omenyje, geriau viską įgyvendinti, įtraukti SMI ir nepamiršti regioninio EGF aspekto. E, tai yra visi tie aspektai, kurie labai svarbus tose tarpusavio mokymosi sesijose. Yra Taip pat būtina pagerinti komunikavimą apie EGF tam, kad kuo daugiau suinteresuotų šalių, nacionalinių ir regioninių veikėjų žinotų apie EGF ir apie jo teikiamas galimybės. Baigdamas norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už visas pastabas. Mes būtinai jas išnagrinėsime ir pateiksime kompromisinį tekstą. Ačiū. Labai ačiū ir galiausiai Marian Hakin. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems, kurie pasisakė, dėkoju šešėliniams pranešėms ir kolegoms, kurie išdėstė savo požiūrį, aš jį labai vertinu. Aš pritariu dėl rekonstravimo ir restruktūrizavimo. Yra nemažai gerų pakeitimų, kurie paskaidrina tekstą ir aš tam pritariu. Dėl prekybos susitarimų, tai aš e, pritariu, kad e, negalima vieną ranką kurti problemų, kitą ranką bandyti jas e, išspręsti. Keli kalbėtojai tai paminėjo, tai dabar atsakysiu ir prie to nebegrįšiu. Iš tų pakeitimų, kurie buvo pateikti, akivaizdu, kad EGF yra naudojamas kaip figos lapelės, kaip e, galimybė priekybos ar kitiems komisarams pasakyti, kad taip bus prarastos darbo vietos ir žinoma, kad taip tikrai bus, bet EGF viską išspręs. Bet aš sakau, kad Dabartinis EGS formatas 150 milijonų per metus tiesiog nenumato galimybės spręsti tokių klausimų. Tad reikia pateikti tvirtą politinį pareiškimą. Tai nereiškia, kad negalima pakeisti EGF, bet reikia labai aiškiai pasakyti, kad negalima patvirtinti prekybos susitarimo vien galvojant, kad tas prarastas darbo vietas kompensuos EGF. Aš labai noriu pabrėžti šį aspektą. E, toliau struktūros pritaikymas. Mums reikia dar išsamesnių diskusijų, kad pasižiūrėtume, ką dar galime padaryti, kokius pasiūlymus pateikti. Kalbant apie prekybos klausimą, tai tikrai niekas mums nedraudžia teikti politinio pareiškimo. Aš pritariu, kad tai yra e, skubių, nenumatytų atvejų fondas. E, Pane Bolien kalbėjo apie tai, kad nepakankamai yra e, jo pasinaudojama. Tai yra ir gerai, ir blogai. Kartais tų lėšų yra panaudojama mažiau, todėl kad žmonės gauna darbą ir tų lėšų nebereikia kartais mokymosi laikotarpis labai trumpas, tai mes turime atskirti čia teigiamus ir neigiamus aspektus. Reikėtų pasižiūrėti į tai, kas vyksta visose valstybėse narėse ir kaip yra daroma pažanga su ta programa. Uh, kokia yra situacija viduriniuoju laikotarpiu ir turime įsiaiškinti, kaip buvo panaudoti tie pinigai, kai iš tikrųjų žmonės gauna lėšas iš EGF. Man atrodo, kad tos nepanaudotos lėšos yra maždaug 50 procentų, toks yra maždaug vidurkis, gal komisija pataisys, jeigu klystu, bet man atrodo, kad taip yra. Ir mums reikia atskirti tuos teigiamus ir neigiamus nepanaudojimo aspektus. Pritariu, kad agentūros turi užimti svarbu vaidmenį ir tai suteikia lankstumo valstybėms narėms. Dėl trejų metų laiko tarp pati apie tai maščiau, kai buvo praėjusi kartą peržiūriamas EGF, bet kolegos man nepritarė tiems, kurie nori įgyti naują profesiją treji metai yra minimalus, tačiau čia mes kalbame apie nenumatytų atvejų fondą. Na, pasižiūrėsime, ar galima bus e, gauti paramą šį kartą. E, toliau nukreipti leidžiančios e, nuostatos ir tos nuostatos taikomos nesimokantiems ir bedarbams, tai yra labai svarbu. Toliau septintasis B straipsnis, dar kartą mums reikia apie jį padiskutuoti. Aš viliuosi, kad galėsime dėl to susitarti. Toliau buvo kalbama apie MVI ir tai iš tiesų yra labai svarbu. Dėl tos ribos mažinimo tai pasižiūrėsime, ar galime susitarti. Aš pati nepasisakau prieš ribos mažinimą, bet kyla klausimas, ar tai patobulins reglamentą. Pritariu dėl skaidrumo, dėl prigos prie dokumentų. Bet pačios valstybės narės neviešina tų dokumentų, tad mums reikia griežtai pasisakyti šio klausimu. Labai ačiū už intą indėlį. Man atrodo, kad buvo išsakytos dvi labai svarbios pastabos. Bet kuriuo atveju e, prekybos susitarimas reiškia, kad bus laimėsiu ir pralaimėsiu ir čia mums iš tiesų reikia gero poveikio vertinimo. Galėsime dar tai aptarti. Kol kas mes kalbėjome apie sektorius ir regionus. Jūs sakėte, kad kai kurie regionai tarsi ištrinami iš žemėlapio. 600 tūkstančių žmonių praranda darbus. Ir e, nėra taip, kad jie galėtų staigi persikelti į kitas vietas ir iš karto gauti darbo vietas. Mes turime pasižiūrėti į poveikį regionams ir tiems sektoriams. Jeigu užtikrinamas socialinis dialogas, tai tada galima susitarti su priekyba. Jeigu nenorite priekybos, tai nenorite. Ir tada galite tai pasakyti. Bet jeigu remiate priekybą, tai tada privalote teikti pasiūlymus, kurie e, leis gauti pačių geriausių rezultatų. Ir man atrodo, kad e, geras poveikio vertinimas ir socialinis dialogas gali padėti spręsti šios e, klausimus. Toliau buvo kalbama apie regionus ir iš tiesų mes galime dar čia papildyti tekstą. Fondas visų problemų neišspręs, aš tam pritariu. Girdėjau, ką komisija sakė, pokyčių numatymas ir restruktūrizavimas nėra EGF tikslas. Aš tam e, pritariu, bet gal galime e, čia na, pasakyti, kaip svarbu vis dėlto yra tos pokyčius numatyti. Taigi, e, pritariu komisijos veiklai. Žinau, kad tarpusavio mokymasis yra labai svarbus tikrai reikalinga, kad valstybės narės e, viena iš kitos mokytųsi. Žinau, kad turite gerų programų ir tai e, tikrai reikalinga. Tai e, toks bendras komentaras apie visą tai, ką išgirdau. Man atrodo, kad iš esmės pakeitimai yra teigiami. O kolegos noriu patobulinti šį pranešimą ir aš tikiu, kad mes gausime gerą kompromisą. Ačiū. Dank, Marian. Labai ačiū, Marin Hakin. Tuo ar baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Mūsų komitete bus balsuoma e, Liepos 15 ar 16 dieną, dar liko šiek tiek darbo. Ir visiems šešėliniams pranešėjams ir pranešėjai linkiu gero bendradarbiavimo ir sėkmės. Na, o mes vėl sustiksime gegužės 30 dieną. Posėdis vyks nuo 15.30 iki 19.30. Pasitaisykite posėdžio laiką nuo 15.30 iki vis dėlto 19.00, iki 7 valandos, 15.30, 19.00. E, linkiu gražaus vakaro visiems.